išteklių naudojimą. Pavyzdžiui, kalbėjusi su keletu pramonės atstovų, dirbančių su nano medžiagomis, tam, kad būtų kuriamos tam tikros alternatyvos tokiems retiems žemėje esantiems ištekliams. Taigi būtina koncentruotis į inovacijas taip pat. Mano ketvirtas punktas Jame kviečiu komisiją ir valstybės narės keisti būdą, kuriuo vertiname savo turtą ir ekonomikos augimą. Ir penktą, kviečiu išplėsti ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritį. Manau, jog yra labai svarbu kreipti daug didesnį dėmesį į tai, kaip yra kuriami mūsų produktai, tam, kad galėtume perdirbti tokių produktų turinį. Tai yra labai svarbu tausiai naudojant išteklius Europoje. Ir dėl to siūlau išplėsti šios direktyvos sritį. Taigi tokie yra prioritetiniai veiksmai. Žinoma, man buvo labai sunku apsiriboti vien tik tai tokiais penkiais, kadangi žinau dar kokią 10, 12 ar 20 kitų labai svarbių prioritetinių veiksmų, tačiau buvau priverstas tai padaryti. Yra ir kitų dalių šiame pranešime, kuriuos rasite Čia kalbu apie uh, žaliai vartojimą. Praėjusiais metais Europos barometras, Eurobarometras parodė, kad vartotojai tikrai labai yra nusiteikę perdirbinėti savo atliekas ir pasiekti aukštų standartų šioje srityje. Daugiau negu 3 ketvirtadaliai vartotojų yra nusiteikę labai entuziastingai dalyvaudami tokiuose programuose. Taip pat reikėtų perkelti apmokestinimą nuo darbo teršėjams Taip pat reikėtų naujai vertinti mūsų BVP. Aš koncentruosiu į bio įvairovę ir ekosistemas, taigi manau, kad dauguma šių sričių yra įtrauktos į mano pranešimo projektą. Žinoma, dar be šių keturių puslapių turiu maždaug kitą tiek savo pakeitimuose. Tai yra labai plati tema ir labai sunku ją apibendrinti keturiuose puslapiuose. Aš užvaigsiu įrengimą kitą savaitę. Ir tikrai tikiu, kad šis komitetas man padės patobulinti šį pranešimą. Aš tikrai tikiuosi, kad jūs pateiksite gerų pasiūlymų. Ir galiausiai, pirmininkė, baigdamas, norėčiau pasakyti, kad tikrai norėčiau jūs paraginti, pamėginti laikytis mano nustatytų prioritetinių tikslų Galbūt šie penki pagrindiniai tikslai nėra galutiniai, tačiau pamėginkime apsiriboti tam, kad šis dokumentas politiškai būtų įgyvendinamas. Labai svarbu dirbti su taryba ir Europos komisija ir tikiuosi, kad jūs galėsite pasitikėti mano nustatytomis gairėmis. Ačiū. Dėkuoju, ponė Gerbrandi. Pradėsime diskusiją su šešėliais pranešiais. Pirmiausia, ponas Florence. Film. Ponas Gerbrandi, ponė Gerbrandi, labai ačiū. Šis pranešimas tikrai įspūdingas. Be abejonės mes e, dėl jo jau kalbėjome ir dėrėjomės ir aš esu įsitikinęs, kad e, Mes jau atsisakėme komisijos pasiūlyto veikimo būdo, bet e, radom alternatyvių pasiūlymų ir pateikėm savo pasiūlymų. Aš e, akivaizdžiai remčiau tokį pasirinkimą, kadangi trūksta skaičių. Ir nereikėtų susidaryti įspūdžio, kad e, teikdami daugybę pakeitimų mes sukeltume tam tikrą pavojų šiam pranešimui. Aš jokių būdų nenorėčiau, kad e, šiam pranešimui iškiltų kokios nors grėsmės. Aš norėčiau aptarti keletą pranešimo e, dalių. Dėl prioritetinių sričių aš sutinku. E, bendrai žaliavinių medžiagų rinka turėtų sulaukti daugiau mūsų dėmesio. Aš pats šiuo klausimu domiuosi jau ilgą laiką ir nematau tokių sprendimų, kokie man patiktų. Tačiau e, pažvelgti į tą klausimą per šiandien ar dvies perspektyvą yra visiškai teisinga. Mokesčių klausimai, jie taip pat gali būti e, suvesti į Šengeno erdvės klausimą. Nereikėtų niekam suteikti pranašumų, kad būtų nekreipiamas dėmesys į mokesčius. Aš manau, kad mes apie tai turėtumėm labiau pakalbėti. Aš mm, labai domiuosi ir rūpinosi eko dizainu. Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti eko dizainą? Kokias išvadas čia galima padaryti? Kaip galima padidinti jūsų skaičiavimų vertę? Aš, e, mano sunus augina medžius ir jeigu kelis tūkstančius medžių jis parduoda miestui norinčiam tuos e, sodmenukus pasodinti, kaip galima gauti eko dizaino e, įvertinimą, kokie yra skaičiavimo parametrai. Aš norėčiau apie tai sužinoti. Žinau, koks yra pagrindinis ekodizaino principas. Tačiau manyčiau, kad reikėtų pagalvoti, kaip mes jį sutvarkysime, kaip mes jį valdysime. Ar bus e, kokių skaičiavimų jį išdavus, nes kitaip e, viskas uh, tampa begalinė istorija ir mes nebežinome, kaip reikėtų su kuo elgtis. Dėl rodiklių. E, sakoma, kad rodiklius reikėtų nustatyti gana greitai. Aš irgi manau, kad taip reikėtų, bet galbūt reiktų parengti tokį atvirą sąrašą. Nežinau, ar tikrai suprantame e, vienodai tai, rodiklius, kas po jais glūdi, bet aš manau, kad reikėtų vertinti e, padarinius, kad pasidarytume išvadas. Konkurencingumas, e, be abejonės, tai turi būti vertinti ir mes tą darysime. O paskui e, buvo jau pasiūlyta, kad nereikėtų apmokestinti to, kas yra sudeginama. Mes sakome, kad mokesčių sistemos Europoje turėtų nuolat keistis ir tai yra savaime suprantama. Bet taip pat reikėtų įvesti tam tikrą vartojimo mokestį. Nes atsira žmonių, kurie sakys, taip, jūs norite e, įvesti mokesčius e, vartojimui, bet. E, Galiu pasakyti, kad Vokietijoje vartotojai yra apmokestinti, bet mes niekuomet nebandėme sumažinti e, kompensuoti tų mokesčių, e, nebandėme kompensuoti ar sumažinti tų mokesčių žmonėms, kuriems yra per brangu mokėti. Nu, kad apie tai reikėtų daugiau pagalvoti. Ir e, mielai pats prie to prisidėsiu. Klausimas, kad reikia mažiau mėsos valgyti. Mes galim visi elgtis taip, kaip norime. Aš dabar jau mažiau mėsos valgau, negu valgydavau anksčiau, bet nemanau, kad pranešime apie tai reikėtų rašyti. O kolegos, kurie nusprendė tapti vegetarais, turėtų suprasti ir žinoti, kad e, jūsų sukūriamas poveikis, lyginant su e, mėsą valgančiai žmonėmis, galėtų būti prilygintas e, tokiam pavyzdžiui, jeigu viename name gyvena trys vegetarai, o ne trys e, mėsą valgantys žmonės, tai temperatūra e, tame name gali sumažėti nuo 23 iki 22 laipsnių. Toks yra skirtumas. Toliau klausimas dėl žaliavinių medžiagų. Ir e, sakyčiau, atliekų taip pat. Turime ieškoti naujų savokų. Antrinės žaliavinės medžiagos galbūt nėra tinkamas terminas, bet e, terminas atlikos irgi nėra geras, nes jis yra per daug negatyvus. Perdirbimas dar ne viskas. Man susidaro įspūdis, kad e, mano valstybėje žmonės e, atliekas tas medžiagas renka labai uoliai, bet mes jas surinkę nežinome, kaip su jomis elgtis. Renkame, e, sakydami, kad perdirbsime, bet surinkame daugybę įvairiausių pažįstiklo rūšių ir paskui jos visos yra suverčiamos į vieną vietą. Aš nemanau, kad vartotojai ir piliečiai e, toliau e, rūšiuos atlikas nes e, supra, jeigu supras, kad e, nėra prasmės tai daryti, mes turėtumėm labiau galvoti apie perdirbimą. Iš tiesų, mums reikia gauti kokybišką žaliavas, žaliavinės medžiagas, kurios e, būtų sukūriamos perdirbant atliekas. Tačiau be viso, visų šių komentarų jūsų dokumentas yra geras. Eichhout. Judith Merkis. Thank you, Chair. Thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū kolega už puikiai parengtą e, dokumentą. Visų pirma, dėkoju už tai, kad tiek daug dėmesio skiriate inovacijoms. Šiuo požiūriu aš pritariu ir jums, ir visiems kitiems, bet svarbiausia yra išaiškinti, apie kokias inovacijas čia kalbam. Ir aš čia norėčiau keletą minčių išsakyti akivaizdu, kad mums reikia um, um, revoliucingų inovacijų. Kompiuteriai pakeitė pasaulį ir mes galime galvoti apie kažką panašaus. Galbūt naujų mokesčiai, naujos uh, išteklių naudojimo metodikos. Dėkoju už tai, kad jūs uh, skiriate dėmesio pranešimui apie inovacijų sąjungą, bet aš manau, kad reikėtų daugiau dėmesio atkreipti ir į atliekų perdirbimo strategiją. Praėjusią savaitę buvo parengta ir mes rengėme atitinkamą dokumentą. Mes e, e, čia radome nemažai bendrų minčių, kurias norėčiau šiandien pakartoti. Jūsų pasiūlymas dėl fiskalinių e, pasikeitimų. Aš visiškai sutinku su to. Jūsų pasiūlymas nėra man pakankamai aiškus nes e, jūs e, e, siūlote tam tikrą biudžeto pajamų dalį skirti, surinkti, atsiprašau, iš ekologinių mokesčių. Bet čia kalbame perėjimą nuo vienos sistemos prie kitos. Bet koks perėjimas, bet koks pakeitimas e, yra labai reikšmingas. Jūs kalbate apie perėjimą nuo darbo jėgos apmokestinimo prie žaliavinių medžiagų apmokestinimo. Mums reikia tvirtesnės fiskalinės bazės, o be to mokesčių sistemą turime panaudoti taip, kad e, įgyventume visus planus susijętus su gamtos ištekliais. Pirmininkė, manau, kad e, kada nors būtų labai gerai, jeigu šį klausimą galėtumėm atidžiau panagrinėti. Sutinku su kolegomis Florence ir Gerbrandi. Mūsų mokesčių sistema turi pakeisti visuomenės. Ir galbūt ateis toks e, metas, kai mes galėsim aplinkosaugos komitete kalbėti tik apie mokesčius. Dar vienas dalykas, kurio man trūksta jūsų pranešime, kaip e, išvengti e, to pasikartojimo efekto. Jeigu mes pradėsim dirbti e, veiksmingiau, kaip mes užkirsim kelią e, tam, kad produktai atpiks ir e, bus jų tiesiog daugiau parduodama, kaip galima iškirsti kelią tam. Kitas dalykas, bet jūs turbūt jau tą žinote, šią visuomenę e, pakeistų e, vartotojo elgesys arba verslo modelis arba kartu tie dalykai suderinti. Mes turėtume galvoti apie naujus verslo modelius ir skatinti privatų sektorių pateikti uh, skirtingų minčių apie verslo modelius, bet e, tą pat metu mes galime tam vadovauti. Aš gana entuziastingai vertinu pasiūlymą, e, kad visuomenėje būtų viskas naudojama pagal išperkamosios nuomos principą ir mes tada būsime nebe savininkai, o tik tai nuomosim tos produktus ir paskui jie galės būti perduoti perdirbimui. Jūs paminėjote naujovišką požiūrį į atlikas. Rengdami strategiją apie žaliavinės medžiagas, mes sakėme, kad e, atliekų klausimas turėtų būti traktuojamas kitaip. Mes turime tam tikrą atliekų hierarchiją, bet turbūt reikėtų kalbėti ir apie žaliavų hierarchiją. Žaliavos turėtų būti panaudojamos e, išnaudojant visą jų vertingumą. Aš nesakau, kad reikėtų apibriežti, kokia galėtų būti ta žaliavų hierarchija, bet bent jau galėtume pradėti tam tikrą diskusiją. Manau, kad taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kad neretai mokame už atliekų surinkimą, bet nėra nustatytas e, tam tikras e, proporcinis skaičius, kiek mes galime išgauti iš perdirbamų medžiagų bet turim suprasti, kad e, mobilusis, senas mobilusis telefonas e, mėsininko rankose yra bevertis, o jeigu jis patenka į eksperto rankas, tai e, iš jo galima išgauti daug naudos, pažiūrėjau, brangiosius metalus panaudoti ir panašiai. Tai apie tai turėtumėm pagalvoti. Dėl antrinių medžiagų, be abejo, mes galime įvesti mokesčius, kaip jūs sakėte. Tačiau yra labai daug taisyklių, pagal kurias antrinės medžiagos negali būti naudojamos. Pavyzdžiui, hygienos taisyklės neretai tai draudžia, sveikatos apsaugos nuostatai tai draudžia. Mes turėtume siekti pusiausviros tarp uh, savo pasiūlymų, turėtume peržiūrėti savo taisyklės ir įvertinti, ar e, jos yra naudingos gamtos išteklių uh, racionaliam naudojimui dėl vartotojo. Jūs labai daug dėmesio skiriate privačiam sektoriui, tai yra sveikintina. Tačiau m, mm, pasaulyje, kur žmonės a, galvoja apie m, mm, didžiulius pakeitimus, mes turėtume a, plačiau galvoti apie vartojimus. Mytybos a, įpročių a, paminėjimas pranešime yra gera, geras dalykas, e, bet ir neretai mes sakome, kad reikėtų keisti mytybos e, įpročius. Bet reikėtų daugiau kalbėti ir apie transporto sektorių, bei apie tai, kad apskritai reikia keisti vartotojų elgesį, neapsiribojant tik mytybą. Už tai turėtų būti atsakingi ne tik gamintojai, bet ir vartotojai. Turėtume pabandyti išaiškinti etikečių sistemą, kuri egzistuoja Europos Sąjungoje ir galbūt rasti uh, E, tokią e, visą apimančią etiketę, kurioje būtų numatyta e, visa reikalinga informacija piliečiui, vartotojui, kuriame būtų kalbama apie kilmę, apie naudojimo būdą, apie produkto panaudojimą pasibaigus jo vertingumui. Baigdama porą dalykų norėčiau išskirti. Aš e, nesu taip entuziastingai nusiteikusi kaip nano medžiagų atžvilgių. Galbūt tai yra gerai, bet kai kurios nano medžiagos gali e, turėti padarinių, kurie nėra labai geri. E, pavyzdžiui, biologiniai įvairoviai sidabro naudojimas gali būti kengsmingas. Todėl apie nano medžiagas kalbėtume mes turėtume būti atsargus. Jūs kalbate apie šengeną atliekų kontekste. Bet kolega čia, aš su jumis negaliu sutikti. E, Manau, kad e, galbūt ir e, gerai, kad kalbame atliekų optimalų panaudojimą, bet jūs pats puikiai žinote, kad Šengenas, aš neįvardinsiu atskirų valstybių, bet kai kurios valstybės Šengeno zonoje netenkina tokių standartų, kokius tenkina kitos. Todėl reikėtų e, suprasti, kad nors atliekų reguliavimas ES yra geras, jis e, tikrieji dokumentai, reglamentai nėra realiai įgyvendinami ir tol, kol taisyklės nėra įgyvendintos taip, kaip mes norėtume, aš pasisakysiu bet kokią, apie, prieš bet kokią Šengeno erdvę atliekų srityje. Jeigu visi reikalavimai bus įgyvendinti, tai galbūt ir bus galima tą padaryti. O aš dabar lauksiu tolesnių diskusijų ir be abejonės e, aš tikiuosi, kad šis pranešimas bus revoliucingas. Ačiū, Judith. Eichert, o, pasko, o po to e, Miroslav Maski. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjų už šį pranešimą, kuris iš tikrųjų nustato tinkamą darbo tvarkę ir šią temą tikrai galite tikėtis didelės paramos iš žaliųjų, nes mes, kaip ir jūs galbūt tikėtumėtės, manome, kad ši darbo tvarkė yra Europos busimos ekonomikos varomoji jėga ir Tikimės, kad šis pranešimas tikrai sulauks didžiulių diskusijų ir kitose šio parlamento komitetuose, ne tik aplinkosaugos komitete, kadangi problema vis dar išlieka didelė, kuomet aptarinėjame išteklių naudojimo tvarumą, tai yra laikoma aplinkosauginė darbo tvarkės dalimi. Tai yra absurdiška, kadangi iš tikrųjų iš esmės tai yra ekonomikos darbo tvarkė. Ji e, yra varomoji Europos e, būsimos ekonomikos jėga taip arba ne. Ir tą turėsime aptarnėti visose komitetuose, ne tik aplinkosaugos komitete. Ir pasižiūrėkime, kaip mums pavyks užtikrinti, kad šios diskusijos būtų išplėstos iš už aplinkosaugos ribų. Taigi labai svarbu padaryti gerą pradžią. Tačiau žinoma, kaip jūs ir pats sakėte, jūs ir pats jau esate parengęs daug pakeitimų, taip pat ir mes jų turime. Ir manau, jog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keturis dalykus. Vienas iš jų susijęs su supaprastinimo aspektus, su diskusijomis apie atliekas, kainos ir jūsų pranešimo užmojo lygis, ambicijų lygis. Manau, jūs ir pats pabrėžite šiuos dalykus, taigi pasižiūrėkime, kaip galėsime stimuliuoti šias diskusijas e, ne vien tik tai aplinkosaugos komitete. Taigi, pradedant pirmiausia, uh, Patikėkite, mes tikrai nesirengėme keisti jūsų pranešimo struktūros ar panašiai. Mes taip pat norėtume nustatyti tinkamus prioritetus, nenorime e, plėsti jūsų prioriteto sąrašo. Tikrai neturime sudaryti 50 prioritetų sąrašo. O paprastai, žinoma, galbūt Europa tikrai puikiai moka nustatyti 15 prioritetų, bet tikrai geriau padaryti mažiau prioritetų, tačiau kad jie būtų geresni ir stipresni. Taigi Pirmiausia, mums šiek tiek trūksta esminių pastebėjimų, kad ši darbo atvarkė turėtų būti Europa 2020 strategijos dalis, kad tai taip pat, kad ji taip pat turėtų įgyvendinti pagrindinius uh, tikslus, kurių turėtų pasiekti ir ekonomika ateityje. Ir šiuo metu Europoje mes aptarinėjame fiskalinę konsolidaciją ir panašius dalykus. Tačiau galiausiai, jeigu mes nepriderinsime savo ekonomikos prie tausiai išteklius naudojančios ekonomikos, tuomet tikrai susidursime su problemomis mūsų biudžete, nes mes mokame tikrai per daug už savo išteklius. Taigi šią prasme, kalbant apie tą plačią apreptį, supaprastinimą, tai yra paminėta strategija Europa 2020 ir ateinantis e, pusmetis Tačiau tą reikėtų pabrėžti labiau, taip pat kalbant apie tvarę gamybą ir vartojimą. Reikėtų, kad tai taip pat būtų įtraukta kaip svarbi medalio pusė. Taip pat norėtume, kad ir fiskalinė reforma būtų paminėta. Čia norėtume jums padėti. Toliau diskusijos apie atlikas. Tikrai sutinku su savo kolege Judith, e, kalbant apie skeptiškumą jūsų Šengeno idėjos tema. Žinoma, tai yra puikia mintis, kalbant apie atliekų standartus. Tačiau mes turėtume čia būti atsargus, pradedami kalbėti apie e, Šengeno erdvę atliekų srityje, kadangi kol kas e, nėra, yra valstybių narių, kurios e, ir dabar nepaiso, negyvendina tų taisyklių, kurios jau yra. Taigi turėtume išvengti tokio atsikratinėjimo atliekomis. Uh, ir užkirtę kelią atliekų metimui, perdirbę esamas atliekas, įgyvendinę visas esamas priemonės, tik tuomet galėsime eiti prie laisvosios atliekų erdvės. Na, iš tikrųjų turėtume labai atidžiai pasižiūrėti į tai, kad netransportuotume vandens užuot transportavę atliekas. Tai yra labai rizikinga sritis. Žinoma, šiandieno erdvės idėja yra gera, tačiau pasižiūrėjus iš platesnės perspektyvos mes turėtume čia elgtis labai atsargiai. Paprasčiausias pavyzdys. Ir to taip pat man trūksta šiame pranešime. Būtent kritika susijusi su kitomis direktyvomis, kur mes dar nepasiekime rezultatų. Pavyzdžiui, atsinaujinančių išteklių direktyvoje mes raginame naudoti e, atliekas visiškai neveiksmingose anglių elektrinėse, E, taigi mes siūlome naudoti biomasę, degindami ją visiškai neveiksmingose anglės elektrinėse. Tai yra pats neveiksmingiausias būdas panaudoti mūsų biomasę. Taigi šią prasme mes tikrai turėtume labai atidžiai pasižiūrėti į šios dalykus prieš pereidami prie kito etapo. Ir tai turėtų būti pabrėžta šiame pranešime. Mes tikrai jums siekiame padėti ir esame tikri, kad Jūs turite pats daug pakeitimų, tačiau mes taip pat esame pasirengę jums padėti šioje srityje. Kalbant apie kainas, čia taip pat reikėtų šiek tiek kai ką pabrėžti. Man atrodo, esminis dalykas, kurį reikėtų pripažinti, yra tai, kad e, bėgant metams, jeigu pasižiūrėsime į tai, kaip mes gerinome mūsų e, darbo našumą, palyginus su tuo, kaip mes geriname mūsų išteklių našumą, tai jau yra problema ir tai yra kaip tik ir susijęs su kainomis. Mes visuomet apmokestiname darbo jėgą, darbą. Darbo našumas, žinoma, didėja, tai yra geras dalykas, tačiau kita vertus, jeigu pasižiūrėtume į išteklių našumą, per tuos pat metus jis tikrai nu, buvo siaubingas ir dabar turime užtikrinti tai, kaip išspręsti šias problemas, e, nustatant tinkamas kainas. Tai yra esminis dalykas, kuris padės mums pasiekti tausiai išteklius naudojančią ekonomiką. Tai yra esminis dalykas ir mes čia esame pasirengę jums padėti. Ir mano paskutinis pastebėjimas, pirmininkė, yra ambicijų lygis. Manau, jog mes turėtume būti griežtesni kartais. Kartais jūs sakote, kad mes e, raginame sustiprinti veiksmus, raginame imtis veiksmų. Man atrodo, reikėtų šiek tiek e, paredaguoti kalbą, kad mes skambėtume aiškiau. Čia turėtume stipriau kalbėti apie tikslų įgyvendinimą, kuomet kalbame apie ekonominio augimo atsiejimą, turėtume kalbėti apie absoliutų ekonominio augimo atsiejimą. Čia taip pat turėtume pasitelkti griežtesnės formuluotės. Kalbant apie rodiklius, taip, e, puiku turėti išteklių našumo rodiklį. Tai gerai, kalbant komunikaciniais tikslais, reklamos tikslais, tačiau galiausiai tai tiesiog atskėdžia esminius dalykus, kalbant apie anglį, vandenį ir taip toliau. Išteklių našumas, išteklių produktivumas gražiai skamba gražiuose žurnaluose, tačiau mes turėtume čia pasitelkti aiškesnės formuluotės ir būti ambicingesni. Uh, Taigi mes pateiksime tikrai visą krūvą pakeitimų tam, kad užtikrintume, kad įgyvendinsime e, tokį dokumentą. Tačiau apskritai jūs tikrai nusipelnėte mūsų pritarimo, mūsų paramos jog, ir galiausiai juk tai yra mūsų ekonomikos ateitis. Ačiū. Ačiū ponui Eikot. Na, o kitas kalbėtojas iš ECR frakcijos Miroslavas Hoski. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir prieš tai kalbėjusieji, norėčiau padėkoti ponui Gerbrandį už tai, kad puikiai pristatyta situacija yra jo pranešime. Man labai patiko tas paskirstimas į atskiras dalis, tikrai puikiai pristatyta tai buvo. Na ir aš noriu dabar pasakyti, jog reikia palaikyti tokią mintį, pagal kurią kiekvienam turi būti suteikiama galimybė pasirinkti pagal savo asmeninės pažiūrės, ką pirkti. Tik tai galbūt dėrėtų susitarti dėl kelių pagrindinių dalykų. Gerai būtų čia ir privačią sferą įtraukti. Na, galbūt e, tai gali būti ir kritiškai tai pažiūrėta, bet energijos veiksmingas naudojimas būtų mums labai palankus, ypač konkurencingumo srityje. Ir šitaip mes galbūt mūsų konkurencingumą galėtume paskatinti didesnį. Na, o dabar dėl žaliavų tai reikėtų skatinti perdirbimą, antrines žaliavas. Tačiau jeigu jau prakalbame apie Šengeno erdvę atliekoms, tai noriu pasakyti, jog ko gero patys gyventojai turi nuspręsti dėl to, kur bus saugomos atliekos. Štai pavyzdžiui, mes neprivalome nuspręsti, kur saugoti atlikas, jeigu, pavyzdžiui, vietos gyventojai nenori, kad jų apylinkėse tai būtų daroma. Čia jau gyventojai turi spręsti. Štai, pavyzdžiui, kai kurios vakarų Europos šalis nusikratydavo savo atliekomis kažkur tai kitur, siūsdavo atliekas į centrinės, į vidurio, į rytų Europos šalis. Štai pavyzdžiui, mano šalyje vis dar yra vienas savartynas, kurį dabar bandome uždaryti. Taigi tikrai labai reikėtų atsargiai pasižiūrėti į tą pasiūlymą sukurti atliekų šengeno erdvę. Na, o dabar produktyvumo kriterijai tikrai yra įdomus pasiūlymas, tik tai tiek, kad kartais sudėtinga yra energetinio veiksmingumo kriterijus nustatyti. Mes būkštaujame, kad E, toks pasiūlymas gali pernelyg didelės biurokratinės naštos sukelti. Visai neseniai mano šalyje vėl imta kalbėti apie senovinių, ne, ne, ne elektros energiją taupančių elektros lempučių naudojimą. Piliečiams dabar įdomu sužinoti, kodėlgi senesnio modelio elektros lempučių dabar negalima naudoti, kodėl trukdoma tam ir kam dabar biurokratai numato naudoti ekonomiškesnės elektrą taupančias, bet galbūt mažiau šviečiančias elektros lemputės. Ir be to tos elektros lemputės turi ir neigiamo poveikio sveikatai. Taigi čia reikėtų atsargiai tai pasižiūrėti ir remtis objektyviais kriterijais. Na ir dar vienas mane neraminantis klausimas yra susijęs su apmokestinimu Europoje. Man atrodo, kad tai priklauso valstybių narių kompetencijai. Na, o šiuo metu vis daugiau išgirstame, išgirstame pasiūlymų, bandymų e, sukurti vadinamąją Europos lygio fiskalinę mokesčių kompetenciją. Mūsų frakcija tam prieštarauja tokiam pasiūlymui. Na, o apibendrinant, norėčiau padėkoti už tokios, ta, prane, tokio pranešimo parengimą. Mes ir toliau bendradarbiausime su jumis. Pirmininkas, taigi šešėliniai pranešėjai jau pasisakė. Dabar žodį suteiksime tiems kolegoms, kurie paprašė žodžio. Perskaitysiu sąrašą. Hipner, dann Frau Masekukovic, dann Herr Couchet, Herr Schnellhardt, Satuhassi, Richard Seber und Adam Gierig. Yes, I, you're, you're the first one. Tai štai toks sąrašas. Eilės tvarka. Tam, kad e, pernelyg daug neišsiplėstume, kad visiems liktų laiko, kad pranešėjui bei komisijos atstovams liktų laiko, siūlau nekalbėti ilgiau negu kad dvi minutės. Ir Taip galbūt net ir visi spės savo klausimus užduoti. Taigi, jeigu tam neprieštaraujate, tai pradėsime nuo kolegos Hipler. Labai ačiū ir dėkoju už tai, kad e, Sarata, sąraše išskiriate prioritetus. Jeigu sąrašas būtų per daugiau, ves mes nesugebėtume skirti dėmesio pagrindinėms problemams. Aš e, galiu pasakyti, kad e, labai daug dėmesio skiriama skilteklių žaliavų e, efektyvumui. Bet mes turėtume turbūt skirstyti žaliavinių medžiagų rūšis, esančios žaliavos, žaliavos, kurios atsiras, žaliavos, kurios bus pagamintos iš atliekų. Mes turime tobulinti atliekų perdirbimo technologijas, ypač kai kalbame apie retuosius metalus. Ir e, turiu galvoje tuos metalus, kurie yra naudojami elektroninėje ir e, pramonėje. Tie ištekliai turėtų būti e, kaupiami specialiai identifikuotose vietose suprantame, kad jau dabar yra, daug, su, yra įsteigta daugybė savartynų, kurie negali dabar jau tapti gamtinių išteklių šaltiniais. Mm, taip pat turėtume kalbėti apie kitokius gamtinių žaliavų išteklius, pavyzdžiui, mūsų miškus. Neretai biomasė yra e, nesurenkama arba surenkama ir naudojama ne taip, kaip reikia. Daugiau dėmesio reikėtų skirti plantacijoms ir vandeniui vanduo turėtų būti naudojamas efektyviau, kadangi mes susidurėme su problema susijusia su e, e miškų iškirtimu Europoje. E, ištekliai turėtų būti naudojami efektyviau. Noriu atkreipdėmės ir į tai, ką sakė ponas Karlas Hansas. Atlikos nėra panaudojamos iš naujo, nes jos yra atlikos ir jos patenka į savartynus, bet pažiūrėkime, tai iš kitos pusės. Tai, kas e, yra e, vienos pramonės darinys, e, galbūt gali būti panaudotas ir kitoje pramonės šakoje. Reikėtų sukurti tokias daugia tautinės grupės, kurios ieškotų novatoriškų sprendimų. Dėl fiskalinių sprendimų daugiausia dėmesio turiu būti skirta nuo inovacijoms ir naujų darbo vietų kūrimui. Ačiū. arriver. Bien, merci, merci, Monsieur le Président, Monsieur. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjau. Mūsų manimų tas pranešimo projektas yra tikrai labai įdomus. Kolegos jau pakalbėjo apie privalumus bei apskritai pobūdį šio pranešimo. Aš norėčiau konkrečiau šiek tiek apie kai kurios klausimus. Dabar išteklių naudojimas. Jeigu jau norėtume konkrečiau kalbėti apie išteklius, tai galbūt reikėtų skirti į dvi kategorijas juos atsinaujinančius ir neatsinaujinančius išteklius. Na ir dar yra ta tarpinė kategorija perdirbami ištekliai, kurie gali būti tam tikrą prasme priskiriami ir prie perdirbamų ir ne, atsinaujinančių ir neatsinaujinančių išteklių. Štai, pavyzdžiui, vakar kalbėjome apie e, žuvis, viskas priklauso nuo sugavimo e, kiekio, e, viskas priklauso ir nuo vandens. Na, vanduo, kaip žinia, mūsų planetoje egzistuoja jau nuo senų senovės ir ko gero toliau egzistuos, bet viskas priklauso, pavyzdžiui, nuo jo užtarštumo lygio. Na, galbūt pakaktų, tarkime, neatsinaunančius energijos šaltinius e, išskirti. Kartais e, čia, ko gero, būtų e, tam, tikri, tam tikras iškastinis kūras, galbūt kai kurie metalai. Tai tiek būtų šiuo klausimu. Na ir dabar dar jūs kalbate apie pakeitimo pasiūlymus. Štai pavyzdžiui, jeigu kokiu nors uh, E, išteklių trūksta, tai paprastai e, tas išteklius yra pakeičiamas kitais ištekliais arba kitomis technologijomis. Ar jūs tikrai manote, kad visose srityse įmanoma tai padaryti? Na ir trečiasis mano klausimas. Žaliavų srityje taip pat galima būtų išskirti tam tikrą hierarchiją. Ne visas reikia vienodai skubiai bandyti išsaugoti ar taupiai naudoti. Nafta, pavyzdžiui, yra didžiausias naudingasis išteklius. Ir vien dar neiškasta iš žemės nafta yra tokios pačios vertės, kiek visos kitos žaliavos kartu sudėjus. Tai galbūt tai ir tai reikėtų atsižvelgti. Na ir dar vienas klausimėlis. Štai 19 e, dalyje sakote, kad ko gero 2020 metais galima būtų kai kuriuos išteklius 100 procentų pakartotinai panaudoti. Ir čia fosforą įtraukėte prie tokių išteklių. Ar jūs esate tikras, kad taip paprastai galima būtų pasiekti 100 procentinio perdirbimo fosforą, e, su fosforu? Kitas kalbėtas Šnerart, o paskui, o paskui Sartorasi. Ačiū. Tikrai pranešėjas sudėtingą darbą atliko, Veiksmingas išteklių naudojimas e, Europoje yra toks klausimas, e, kuriuo kalbant neįmanoma nesileisti detalės ir tikrai kartais per tas detalės bendras vaizdas pamirštamas. Na, galbūt galėčiau pasiūlyti visą tai e, atmesti, bet vėlgi perdėtas pernelik ekstremalus pasiūlymas būtų. Na ir dabar dėl konkretesnių dalykų, dėl subsidijų. Štai pavyzdžiui, žemės ūkio srityje. Mes norime organizuoti bendro pobūdžio diskusijas, bet prapuolame su tais konkrečiais e, detaliais klausimais ir pamirštame bendriausius, svarbiausius klausimus, pavyzdžiui, aplinką. Na, mano manimu, tie penki prioritetai yra neblogi, nes jie yra bendro pobūdžio, bet e, ataskaitoje pranešime yra ir labai konkrečių dalykų. Reikėtų pagalvoti, ar tikrai tai e, nekliudo konkurencingumui dar be to reikėtų atsižvelgti ir į mūsų piliečių nuomonę. Juk negalime pasakyti, kad štai nustokite e, valgyti baltymų turinti maistą. Dabar dėl to, kad ką reikia daryti, ko valgyti, ko nevalgyti, tai na, nežinau, ar taip drąsiai galima elgtis. Nereikėtų e, pernelyg daug e, detalių klausimų, aspektų čia pridėti ir neturėtų būti pranešimas pernelyg nurodančio, ką daryti pobūdžio. Po Na, dabar dėl laiko. Nereikėtų apsiriboti tik tai paviršutiniais dalykais. Kovo penkta diena per nelik mažai mums laiko yra tam aptarti. Balsa, iki balsavimo taip pat mažai laiko liko. Čia tikrai yra svarbių dalykų. Mano manimu, dėrėtų laiko terminus pratesti. Pirmininkas, ačiū. Pamiršome vieną kolegą iš sąrašo. Kukovič. O po to Sartorasi. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui už taip puikiai sustruktūruotą ir puikiai parengtą dokumentą. Nereikėtų pamiršti, kokioje situacijoje esame atsidūrę. Galime palyginti šią padėtį su chroniška lyga. Sergant tokia lyga reikia keisti visą gyvenimo būdą, reikia keisti maitinimosi įpročius, visą gyvenimą praktiškai reikia keisti. Mums, mes dar nesupratome, kad skatinti, norint skatinti augimą, reikia skatinti veiksmingą išteklių naudojimą kasdien, kasdienėme gyvenime. Būtent tam mums reikalingi rodikliai, tam, kad gyventojus įtikintume keisti savo įpročius. Ir kai jau gyventojus įtikinsime, tada galėtume pereiti prie įmonių, prie bendrai visos ekonomikos e, principų. Mes e, žinome, kad sudėtinga bus e, skatinti augimą tiek pat vartojant. Dabar atliekos. Ekodizainas be jokios abejonės turi didelio potencialo, tai yra labai naujoviškas dalykas. produktai prekės turi būti kuriami taip, kad būtų vėliau perdirbami. Ir kol to nepasieksime, tol ne, nebus mūsų programos veiksmingos. Tarifų kainų klausimas yra susijęs su mokesčių klausimais. Pritarčiau kolegoms šiuo atveju. Nesukurkime naujų mokesčių, nepamirškime, kad krizėjais laikotarpiu gyvename. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai dėkoju pranešėjų už labai gerą pranešimo projektą. Pirmiausia, per savo politinę karjerą išmokau to, kad labai dažnai tikslai ir rodikliai kurie yra neįpareigojančio požiūrio, yra vien tik kalbos. Taigi būtina turėti tokius įpareigojančius tikslus ir rodiklius. Man atrodo, tai yra svarbiausias dalykas, kurį turime pasiekti šiame procese. Antra, turime pasirūpinti tuo, kad ES pagrindinės strategijos kryptis, ypač naujosios, uh, nuvestų mus kitą linkme, negu vien tik tai gerint, gerinant mūsų išteklių veiksmingumą. Jau girdėjome minint biomasę. Čia tikrai turėtume pasirūpinti, kad mūsų pačių pakankamai naujos strategijos nepablogintų išteklių, išteklių veiksmingumo palyginti su esamu lygiu. Manau, jog tai yra geras pavyzdys, rodantis kaskadinio naudojimo principą. Reikia pasinaudoti medžiagomis tokiu būdu, kad mes gautume geriausią jų vertę. Tai yra vienas iš svarbiausių principų. Pavyzdžiui, turime statyti pastatus, gaminti baldus, iš medžių, o ne medžius deginti. Na, nebeturiu laiko mano trečiam pastebėjimui. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū. Ponas Zeber, ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui už šį pranešimą. Tik norėčiau pastebėti, kad mes negyvename saloje, esame tarptautinės konkurencijos, tarptautinės ekonomikos viduryje. Taigi, jeigu norime pasiūsti signalą susijusiu su kainomis, su mokesčiais, manau, kad žmogaus veiklos apmokestinimas yra labai didelis. Ir šios dalykus yra labai sunku judinti. Manau, jog bendrovėms e, gali kilti pavojus persikelt, persikeliant. Taigi, man atrodo, mes turėtume apsvarstyti tuos dalykus, siekdami išlaikyti darbo vietas Europoje. Tuo pat metu mes turėtume siekti aukš, aukštų standartų. Ir šiame pranešime galima atkreipti dėmesį ir į JAV patentus, patentą, kuris buvo įsteigtas 1837 e, metais. Nereikia iš anksto spręsti apie tai, kaip padėtis vystysis. Mes turėtume išskirti įvairiausius išteklius. Kolega iš žaliųjų frakcijos kalbėjo apie atsinaujinančius ir apie nesinaujinančius išteklius, tačiau manau, jog mes galėtume kalbėti ir detaliau, pagalvoti apie kompiuterius ir jų galimybės. galime įsivaizduoti, kad yra ir kitų panašių išteklių. Jeigu mes turėtume tokią, tokias paprastas koncepcijas, galėtume pasiekti savo tikslus. Jeigu mes suskirstytume išteklius, tai reikštų, jog galbūt ateityje nesusidurtume su trūkumais arba bent jau galėtume juos iš anksto numatyti. Taigi labai svarbu diskutuoti apie tai, kur galėtume sutaupyti, kokius mokesčius galėtume numatyti, tačiau neveikime taip, kad tai net neštų priešingų rezultatų. Ačiū. Ponas Gerek. Ačiū tarp šitų penkių prioritetų. Norėčiau išskirti antrąjį prioritetą, kuris ragina geriau naudoti antrinės žaliavas, perdirbti žaliavas. Čia mums trūksta paskatų. Mes renkame, sandėliuojame žaliavas, tačiau neturime ekonominių paskatų tam, kad tokios žaliavos būtų pakartotinai naudojamos. Čia tą būtų galima išplėtoti ir galbūt čia reikėtų pateikti pasiūlymų, kaip tą būtų galima daryti. retieji metalai dabar pigus ištekliai jau yra istorija. Mes dar eksportuojame tam tikrus retuosius išteklius, tačiau tai netrukus turėtų baigtis. Europa turėtų susitelkti ties savo pačios ištekliais. Tai yra dar vienas prioritetas. Turime atkreipti dėmesį į pačios Europos išteklius. Ir į tvarų šių išteklių valdymą. Mes neturime piknaudžiauti šiais ištekliais. Ir šios išteklius mes galėtume panaudoti pastatų statymui, kelių tiesimui. Tai galėtų išspręsti daugelį problemų, pačiuose regionuose ir vietos bendruomenėse. Jas reikėtų labiau šviesti, jos turėtų labiau domėtis tuo, kaip panaudoti vietinius išteklius, kadangi pačios vietos bendruomenės vėliau turės prisimti tas išteklių naudojimo išlaidas. Taigi tai turėtume užtikrinti. Ačiū, pane Gyrekai. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovams. Karin Fopel iš komisijos. Visų pirma, labai ačiū už šį projekto, pranešimo projektą. Mums atrodo, kad jis didelė dalimi atspindi ir remia mūsų e, poziciją ir tikslus išteklių valdymo srityje. Pranešinė yra pateikta daug pasiūlymų. Be abejonės mes juos visus deramai aptarsime. Turime bandyti išsiaiškinti, ką galime dabar padaryti, turint dabartinį gamtos išteklių e, lygį. Ir taip pat e, galime pagalvoti, ar tikslų nereiktų e, dar griežtesnių nusistatyti. Šis rytyje jau daug kas yra daroma. Prasidėjo Europos semestro projekto įgyvendinamas jame, apie žaliavų efektyvumą taip pat yra kalbama, susijęjantį su visomis rytimis, taip pat ekologinį apmokestinimą ir ekologinę subsidijas. Be to mes e, nuolat kalbame apie um, um, atliekų ir žaliavų panaudojimą prisidant prie ekonomikos augimo. Uh, Mes manome, kad e, tikslų e, nustatymas turi būti visą apimantis procesas, bet be abejonės bus e, šiokių tokių mm, nuolaidų dėl to, kokiu tempu tie procesai vyks ir kaip suinteresuotos pasės, pusės galės dalyvauti. Mes be abejo sveikiname parlamento poziciją dėl tvarios gamybos ir vartojimo, ketiname pateikti komunikatą dėl vieningos rinkos žalinimo, tai bus padaryta šių metų pabaigoje ir tai bus viena iš priemonių gyventinti e, žaliavų naudojimo efektyvumo e, Europos Sąjungoje. Tai yra viena iš sąlygų e, padaryti ES vidaus rinką ekologiškesnė. Apie tai bus kalbama ir pranešime dėl viešųjų pirkimų aplinkosauginių padarinių ir maisto ženklinimo. Šiuo metu mes tarėme su visuomenė dėl, klaus, dėl šių klausimų, iki balandžio pirmos dienos tai vyks. Ir tai yra labai svarbus darbas, renkant nuomonės ir informaciją apie šį procesą. Tai leis mums deramai atsižvelgti į visuomeniai rūpimus klausimus dėl atliekų. Žinoma, e, veiksmų plano tikslus pasieksime, jeigu praktiškai bus įmamasi tvirtų pastangų kai kuriuose valstybėse narėse. Mes analizuosime tai kruopščiau 2014 metais, kai e, savartynų ir atliekų tvarkymo direktyvos tikslai bus peržiūrėti. Tie tikslai bus suderinti su veiksmų plano idėjomis. Buvo pateikta idėja dėl Šengeno erdvės atliekoms sukūrimo. Mes e, prie šio tikslo bandome prisidėti, rengdami e, kriterijus atliekų perdirbimui. Tai turėtų būti e, pritaikyta visai Europos Sąjungai ir be abejonės mes turime vienodai įgyvendinti visus atliekų tvarkymo teisės aktus Europos Sąjungos visose narėse. Labai dėkoju Jums už paramą ir tikiuosi, kad ir toliau glaudžiai su mumis bendradarbiausite, parengiant E, veiksmų plano įgyvendinimo e, įgyvendinimą. Ačiū. Dėkoju komisijos atstoviai, nuo dabar žodis vėl pranešėjui, ponas Gerbrandi. Ačiū pirmininkė. Šiaip aš noriu padėkoti kolegoms už plačią paramą pranešimų iš esmės. Man tai yra labai naudinga. Nesileisiu į visų klausimų detalės, bet galiu patikinti, kad daugelis jūsų paminėtų aspektų jau yra įtraukti į mano pakeitimų projektus, bet be abejonės reikės e, jūsų pagalbos, kuriant stipresnį, toliau siekiantį pranešimą. Ir aš labai e, norėčiau, kad jūs prisidėtumėte. Keletas kolegų kalbėjo apie Šengeno erdvę atliekoms. Apie tai esu kalbėjęs su daug kuo. Galvojame, kaip būtų galima tai kitaip įvardinti, galbūt tai galėtų būti atliekų vidaus rinka, bet man Šengeno idėja labai patinka. Vadinasi, tos valstybės narės, kurios yra Šengeno erdvė, jau galėtų iš karto dalyvauti. E, aš visiškai sutinku su kolegomis, kurie apie tai kalbėjo. Taip, e, tarp valstybių narių yra didžiuliai skirtumai e, įgyventinant atliekų politiką. Kai kurios šalis visai dar nėra pasirengusios priklausyti atliekų Schengeno erdvėjai. Tačiau nesu e, rėmėjas pasiūlymo, kad atliekos turėtų būti išvežamos per ES sienas. Mano nuomonė, atlikas reikia tvarkyti vietoje, kiek tik tai tai manoma. Kita vertus, jeigu kai kuriuose atliekų rūšyse yra vertingų išteklių ir juos galima e, at, išgauti, pakartotinai panaudoti e, vienoje ar poroje pagrindinių e, gamyklų ES, tai galbūt tą turėtume ir padaryti. Todėl aš ir iškėliau tą šiandieno idėją. Mano nuomonė šiuo metu atliekų pramonėje E, vyksta revoliucingi pokyčiai. Matote, kokios sumos plaukia į atliekų verslą, koks e, rizikos kapitalas yra susijęs su tuo verslu. Ir e, tai, kas kai kurių žmonių akimis yra purvinas verslas, tamsta labai profesionaliu ir pelningu verslu. Kaip buvo pasakyta, reikėtų gal atsisakyti žodžio atliekos. Turim suprasti, kad tai yra labai vertingos žaliavos. Kainos kitas klausimas. Galbūt e, mes ir toliau tarpusavėje nesutarsime dėl to, kaip e, geriausiai nustatyti kainas, bet aš šiame pranešime nusprendžiau ne įvedinėti, nekalbėti apie jokį žaliavų mokestį. E, pažiūrėkite, kas vyksta rinkose. Jeigu rinkos įveda įvestų kokius e, mokesčius, tai nepasikeistų padėtis. Jau dabar rinkoje atliekos e, labai pelningai yra panaudojamos, niekam nereikia papildomų finansinių paskatų, kad antrinės medžiagos būtų naudojamos. Aš skatinu antrinių medžiagų naudojimą e, dėl anksčiau išvardintų priežasčių. Ir aš visiškai sutinku su tuo, kad reikėtų atskirti e, skirtingas išteklių rūšis. Pavyzdžiui, biotinės atlikos. Um, jų kainų nustatymas yra labai dėlė problema. Kol kas jos yra per pigios ir biotinių išteklių panaudojimas e, nėra optimaliai sutvarkytas. Dėl nustatytos kainos yra daroma žala aplinkai ir biologiniai vairoviai. Kaina neatspindi tos daromos žalos. Todėl mes turėtume kainą pakoreguoti. Taip pat e, turėtume neapsiriboti BVP e, kainų nustatyme ateityje. Keltas kolegų minėjo, kad mes ES nesame sala. Mes turime rūpintis savo konkurencingumu e, pasaulyje. Visiškai sutinku. Dėl tos priežasties aš ir teikiu tokį pasiūlymą. Būtent dėl tos priežasties aš remdamas pranešimą nuolat galvoju, kodėl šiam klausimui vadovauja Envi komitetas, o ne ekonomikos komitetas, nes čiagi e, viskas susiję su ekonomika. Pažiūrėkite, kaip padidėjo e, žaliavų kainos bendrovėms. Milžiniški m, skaičiai. E, Jeigu pažvelgtumėt e, į metinės ataskaitas iš bendrovio, jas kaip tik dabar įmonės teikia, tai pamatytumėt, kad didžiausios išlaidos yra žaliavos. Bendrovės turi susidoroti su žaliavų kainomis. Ir aš stengiuosi e, kad mes visi kartu suprastume, kad viešas ir privatus sektorius e, čia turėtų dirbti kartu, sutelkti jėgas, kad Europa taptų efektyviausiai išteklius naudojantis regionas pasaulyje. Ir Tokiu būdu mes galime tapti konkurencingiausių regionų e, įgyvendinant vieną iš svarbiausių konkurencijos politikos e, aspektų. Aš pats e, konkurencijos klausimą, nesu konkurencijos klausimo ekspertas, bet aš manau, kad šią diskusiją labai svarbu tam klausimui skirti. Dėl žmonių mytybos įpročių. Aš esu liberalas ir aš savo frakcijoje apie tai kalbėjau ir E, visi sakė, kad pats žmogus turi nuspręsti, ar jis nori valgyti mėsą ar ne ir kaip jis nori maitintis. Aš su tuo sutinku. Tačiau kita vertus, mes kaip politikai e, neturėtume šios temos laikyti nediskutuotina. Mesgi žinome, kad per artimiausius dešimtmečius reikės valgyti mažiau mėsos. Ir esame tuo tikri. Tai kodėlgi dabar jau negalime pradėti politinių diskusijų tuo klausimu? Negalime priversti žmonių keisti mytybos įpročių. Mes turime greičiau jos, priversti juos susimastyti apie tai ir dėl sveikatos priežasčių. Pirmininkė, aš trumpai uh, apžvelgsiu kitus pasisakymus. Pone Makišė, ką tik išėjo, aš su ją dvi šalių pagrindu apie tai pakalbėsiu. Uh, Bet dabar matau, kad turbūt jau aptariau didžiąją dalį paminėtų klausimų. Ponas Koši sakė, kad reikėtų atskirti atsinaujinančius ir atsinaujančius išteklius. Toks atskirimas labai svarbus. Jūs pats pateikėte vandens pavyzdį. Vanduo yra atsinaujinantis šaltinis. Tačiau čia yra problemų. Vandens pavyzdys rodo, kad negalima pritaikyti vienodo modelio uh, visoms valstybėms, kalbant apie efektyvesnį išteklių naudojimą. E, jeigu išsikeltume vienodą tikslą vandens naudojimui e, visose valstybėse, tai pamatytum, kad tai yra neįmanoma, nes ne tik Europoje nėra vienodo vandens naudojimo modelio, bet netgi tarp skirtingų regionų ir tarp skirtingų valstybių labai daug skiriasi vandens poreikiai. Kai kuriuose valstybėse būtų geriau, jeigu būtų naudojama mažiau vandens ir dauguma valstybių jau turi politiką sukurtą tam tikslui. Bet tokiuose valstybėse kaip mano, Niderlanduose vandens užtenka. Mums vienintelė problema - vandens kokybė. E, taigi, kai kuriuose šalise kalbame apie kiekybę, kitur apie kokybę ir mes turim kalbėti apie budalikus čia. Pirmininkė, manau, kad Jau aptariau didelę dalį klausimų, kurie buvo mūsų kolegų pateikti. Dabar lauksiu jūsų pasiūlymų, kad šis pranešimas e, būtų geresnis negu jis yra dabar. Dėkuoju už bendrai plačią paramą. Ačiū. Dank, Germ, Germ Gebrandi, für... Ačiū ponui Gerbrandy. Dėkuoju už tai, kad atsakėte į klausimus, reagavote į pastabas. Šis pranešimas yra labai svarbus. Aš žinau, kad kiekvienas nori prisidėti prie jo rengimo. Bet ko gero penkiais prioritetiniais veiksmais visų patenkinti nepavyks. Ir todėl kolegoms dėlėtų pasistengti nenukrypti nuo pagrindinių klausimų. Dabar dėl laiko terminų pakeitimų, pakeitimo terminas. Pasitarėme su pranešėju ir pratesėme šį terminą iki kovo 8 dienos. Aplinkos komitete bus balsuojama dėl šio pranešimo balandžio 26 dieną, na, o galutinis balsavimas numatomas e, gegužės mėnesiui. Pone Šnelhartai, turiu dabar jūs nuraminti, e, nes pratesėme pakeitimų termino terminą ir taigi galite tikrai nusiraminti dabar. Na, o dabar pereikime prie kito darbo atverkės punkto. Aviacijos įtraukimas į apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą ETS. Jau dabar esu sudaręs kalbėtojų sąrašą, nemažai kolegų yra paprašę žodžio. Nereikėtų pamiršti, kad rengiant tokį projektą nesame vienintelė suinteresuotoji šalis. Komisija pateiks ekspertų ataskaitas pranešimus, teks pasižiūrėti kiek yra pasistumėta perkeliant teisės aktus į nacionalinę teisę. Na, ir kitos pasaulio valstybės e, neturi tos pačios sistemos kaip mes, todėl labai e, norėčiau išgirsti, ką komisija apie tai mano. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už sudėtą galimybę pateikti Jums naujausią informaciją apie naujausius pasikeitimus, apie tai, kaip aviacija yra įtraukiama į apivarsinių taršos leidimų priekybos sistemą. Deja, aviacijos įtraukimas į ATS vis dar susiduria su gana rimta tarptautinė opozicija. Aviacija yra aptarinėjama aukščiausių lygio susitikimuose. Neseniai Maskvoje susitiko trečiosios šalis, kad aptartų šį klausimą. Tačiau, ponia pirmininkė, Mes, žinoma, ir toliau tikime, kad būdas eiti pirmin yra dialogas tiek tarptautiniuose, tiek daugiašaliuose forumuose. Europa visuomet buvo ir išlieka pasisakanti tvirtai už tai, jog reikėtų kovoti su klimato, pasaulinė klimato kaita. Taip pat ir kai nusprendėme įtraukti aviaciją į ATS, mes manėme, kad jungtinių tautų institucija, tarptautinė e, pilietinės aviacijos, civilinės aviacijos organizacija ICAO pritarė mūsų vykdomai politikai jau 2004 metais. Taigi, Tada IKAO nusprendė nesteigti vienos pasaulinės taršos leidimų prekybos sistemos, kuriai vadovautų jungtinės tautos, bet nutarė koncentruotis į kitas rytis, būtent siekdama įgyvendinti šią sistemą valstybėse ir jų regioninėse prekybos sistemose. Todėl mes manome, kad ES veiksmai, įtraukiant aviaciją į ETS, visiškai atitinka tą požiūrį, kurį 2004 metais priėmė į KAO. Taigi, nepaisant ankstesnės istorijos, jeigu tam tikros valstybės dabar yra pasirengusios pritarti į KAO globalioms ambicijoms, ES bus pirmoji, kad tai pasveikintų. Veiksmai turėtų vykti per IKAO organizaciją, imantis į rinką nukreiptų priemonių, siekiant kovoti su šiltame efektą sukeliančiomis dujomis iš aviacijos sektoriaus. ES yra pasirengusi dėti visas pastangas tam, kad kovotų su aviacijos išlakomis IKAO sistemoje. Taigi, ponė pirmininkė, ES ir JAV aukščiausio lygio susitikimas praėjusį lapkričio mėnesį buvo labai svarbi abiems šalims tam, kad jos dar kartą patvirtintų savo bendrą įsipareigojimą judėti pirmin šioje tarptautinėje aviacijos organizacijoje. Neseniai įkavo pirmininkas ponas Kobi ėmėsi iniciatyvos sutelkti valstybės tam, kad jos panalizuotų geras priemonės nukreiptas į rinką aviacijos sektoriuje ir ES jas ir tai remia. ES aktyviai prisideda prie šios iniciatyvos ir šioje jungtinių tautų organizacijoje buvo įsteigta darbo grupė tam, kad būtų aptariamos galimos į rinką nukreiptos priemonės. ICAO yra pasirengusi pateikti pasiūlymą iki šių metų pabaigos. Ir manau, jog tai yra labai svarbu mūsų šios dienos diskusijoms. Kalbant apie pasaulinius veiksmus į rinką nukreiptų priemonių srityje, yra trys dalykai, kurie mano nuomonė yra labai svarbus. Pirmas pastebėjimas. Tai, dėl ko buvo susitarta dėl į rinką nukreiptų priemonių IK organizacijoje, turėtų padėti sumažinti išlakas labiau negu kad kitos šiuo metu esamos priemonės, įskaitant tai, jog apie 30 šalių ES e, pasiryžo taikyti ETS sistemą. ICAO numatyta sistema taikoma valstybėse turėtų būti nediskriminacinio pobūdžio visoms avialinijoms. Nediskriminavimas yra vienas iš svarbiausių principų tarptautinėje aviacijos teisėje, kurio turėtų būti visiškai laikomasi. Mes turime užtikrinti lygias galimybės avialinijoms vykdyti savo veiklą konkurencingoje pasaulinėje rinkoje. Trečias dalykas, kurį norėčiau pastebėti, yra tai, kad tam, kad sistema gerai veiktų, turėtų būti nustatyti tikslai ir priemonės IKO nariams. Tam, kad tokia pasaulinė sistema realiai sumažintų išlakas, turi būti realus susitarimas dėl tikslų ir tai, kaip mes užtikrintume, kad tikslai yra įgyvendinami. Daugelis valstybių narių rengia veiksmų planus ir iki šių metų birželio mėnesio jie bus pateikti IKO Ir mes e, norime, kad jau gegužės mėnesį valstybės narės e, konkrečiai papasakotų apie savo numatomą indėlį. Taigi, tai norėjau aptarti, kalbėdama apie šiuo metu vykstančius procesus jungtinių tautų IKO organizacijoje. Europos Sąjungos apivartinių taršos leidimų priekybos sistema veikia jau aštuonerius metus. Avialinijos prisijungė prie šios sistemos šių metų sausio mėnesį. Pastaraisiais metais mes išmokome labai daug ir esame pasirengę pasidalinti mūsų patirtimi e, vykdant savo veiklą ICAO. ES, ETS, teisės aktai, kuriuos priemė šis parlamentas ir taryba 2008 metais, mums yra labai svarbus. Tai remiasi sprendimu, kuris buvo priimtas 2004 metais IKAO asamblėjoje. Ir kaip jau sakiau anksčiau, tai visiškai atitinka tuo metu patvirtintą numatomą požiūrį šioje tarptautinėje jungtinių tautų organizacijoje. ES ETS teisės aktai apima labai svarbias nuostatas, numatančias lankstumą. Ir dabar norėčiau paminėti šias dvi svarbes lankstumą numatančias nuostatas. Pirmiausia, ES teisės aktai numato galimybę netaikyti atvykstančiams skrydžiams ES ETS sistemos, jei trečiosios šaliais imasi veiksmų mažinti klimato kaitą sukeliančius veiksmus iš aviacijos pusės. Tai visuomet bus daroma nediskriminaciniu būdu, vienodai taikant tokį tokią sistemą tiek ES, tiek ne ES skrydžio operatoriams. Antra svarbi lankstumą numatanti priemonė įtraukta į teisės aktus yra tai, kad ES taip pat yra visiškai pasišventusi tam, kad ir toliau dėtų pastangas ir tarptautiniu būdu didintų pastangas, įskaitant ir Jokao organizacijoje, mažinant aviacijos taršą ir padedant aviacijos verslui aukti tvariu būdu. Jei tarptautinis susitarimas dėl pasaulinių priemonių sprendžiant CO2 išlakas būtų numatytas, ES numato, kad jos sistema būtų peržiūrėta ir pakoreguota atitinkamai. Ir žinoma, čia dalyvaus ir susiję parlamentai ir šis parlamentas. Dabar norėčiau pasidalinti su jumis e, naujausią informaciją susijusią su dvišalėmis diskusijomis ir kitais tarptautiniais e, susitikimais šią temą. Komisija aktyviai bendradarbiavo su valstybėmis, kurios išreiškė e, savo ketinimus dalyvauti dialoge. Ir kaip jau tikriausiai žinote, Vyko aukščiausio lygos susitikimas pastaruoju metu su Indija ir Kina. Pas, Kinija pastaraisiais metais vyko taip pat ir su Rusijos federacija. Mes manome, kad geriausias būdas išspręsti esamus skirtumus yra konstruktyvus dialogas dvišalių ir daugia šalių būdų. Komisija ir jos valstybės narės rimtai vertina kai kurių tarptautinių partnerių išreikštą susirūpinimą, ragindama užmėgsti aktyvų dialogą su trečiųjų šalių vyriausybėmis tam, kad būtų daroma pažanga, kurios reikia pasiekti tiek į KAO, tiek ir kitur, siekiant lankstumo, kurį jau minėjau, kuris yra numatytas mūsų teisės aktuose. Taip pat labai trumpai norėčiau paminėti tai, jog e, Vasario 21-22 dieną įvyko aukščiausio lygio susitikimas Maskvoje, kur buvo aptariama aviacijos įtraukimas į ETS sistemą. Turiu pasakyti, kad šiame susitikime pateiktoje deklaracijoje reiškėme tai, jog pritarėme tam, kad šios šalis išreiškė susidomėjimą dirbti IKAO organizacijoje ir siekti pažangos. Man atrodo, jog tai buvo svarbi tame susitikime išreikšta žinia. Mes taip pat pritarėme tam, kad šalis partnerės susitikusios Maskvoje laiko e, prioritetu CO2 mažinimą. Todėl dabar tokį nusiteikimą reikėtų paversti konkrečiomis ir pozityviomis idėjomis, IKAO diskusijų metu siekiant globalių veiksmų, kuriems pritarė ES, kaip jau sakiau anksčiau. Dabar yra pats laikas visoms šalims rimtai įsipareigoti siekti konkrečių pasaulinių tikslų ir konkrečiai numatyti, ką pasiekti, kada pasiekti ir kaip tai įgyvendinti. ES teisės aktai, žinoma, ir toliau bus taikomi visoms, visiems orlaivių operatoriams, skrendantiems į ES ir iš jos. ES, ETS sistema yra galiojantis teisės aktas, jo negalima suspenduoti. Ir tam visiškai pritarė ir ES teisingumo teismas. E, tas dar kartą buvo patvirtinta praėjusiu metu gruodžio mėnesio sprendime. Taigi, kaip jau sakiau, labai aiškiai šie teisės aktai numato du labai svarbius lankstumo mechanizmus, kurie netaiko išimčių ir mes norime pasinaudoti visomis numatytomis teisės aktuose galimybėmis tam, kad pasauliniai procesai vystytųsi pirmin. Taigi, ponė pirmininkė, norėčiau baigdama pasakyti, jog matome poreikį sukurti pasaulinę sistemą, pagal kurią aviacijos sektorius mažintų CO2 išmetalus. Ir tai yra neatsiejama išsamios visą apimančios politikos dalis. ES ETS sistema palengvina įgyvendinti tokius veiksmus, o nesudaro jiems kliūtis. Apivartinių taršos leidimų priekybos sistema numato tam tikrus lankstumo mechanizmus, kuriuos mes esame pasirengę išnaudoti ir juos aptarti dvišaliuose ir daugiašaliuose formuose. Mes ir toliau dirbsime dvišalių būdų su visomis suinteresuotomis valstybėmis. Ir ICAO yra tinkamiausia vieta, tinkamiausia organizacija siekiant pasaulinių sprendimų. Mes tvirtai remiame procesus e, vykstančius ICAO kuriuos neseniai paskelbė IKAO pirmininkas, siekiant paspartinti darbą įgyventinant į rinką nukreiptas priemonės. Mes esame pasirengę bendradarbiauti su visomis valstybėmis, kurios yra suinteresuotos surasti pasaulinį sprendimą. Nediskriminacinio pobūdžio pasauliniai veiksmai, kurių mes visi siekiame, turėtų atnešti e, apčiuopiamą aplinkosauginę naudą. Ačiū, ponė pirmininkė. Vielen Dank, Frau Tovasak. Ačiū. Dėkojame komisijos atstoviai už pasisakymą, už tokį aišku padėties pristatymą civilinės aviacijos srityje. Na, dar turime vieną darbo atvarkės punktą šiandien likusi ir žinau, kad yra daug e, paprašysiu žodžio. Todėl paprašysiu visų kalbėti neilgiau kaip pusantros minutės. Na, aš žinau, kad labai jau ambicingas tikslas, kad labai mažai laiko, bet jeigu niekas neprieštarauja, tai taip ir padarysime. Pirmiausia, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, Pieter Lyza pirmiausia žodis. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju komisijos atstoviai. Norėtume paremti komisijos poziciją. Šį teisės aktą dėlėtų perkelti į nacionalinius teisės aktus. Na ir tas e, lankstumas turi būti numatytas teisės akte. Jeigu jau bandome dirbti su trečiosiamis šalis, šalimis, tai turi būti išlygos, nediskriminacinės išlygos taikomos įeinančiams skrydžiams. Norėčiau dabar paprašyti komisijos mums patvirtinti vieną dalyką. Ko gero, čia reikėtų kai ką sutvarkyti. Sakoma, kad tai daug kainuoja, Raineris sako, kad skrydis dėl ETS pabrangs 25 centais vartotojui. Tai nebūtų labai didelė papildoma našta, tiesiog labai didelė diskusija dėl to kyla. Galbūt komisija galėtų konkrečius skaičius pateikti. Kodėlgi diskusija tokia politizuota e, tampa? Todėl, kad ES veikia ne tik ES, bet ir bando už ES ribų veikti. Ir be to dar yra bandoma e, sudaryti tokį įspūdį, kad ES teisės aktai nėra tokie rimti, kaip, kad, pavyzdžiui, Junktinės karalystės, JAF ir kitų, e, teisės, kitų šalių teisės aktai. Toliau kitas klausimas - klimato kaita. Aš kalbėjau šiuo klausimu su kolegomis iš atstovų rūmų JAV. Buv, yra numatyta bandyti kai kuriems amerikiečių operatoriams sukliudyti dalyvauti. Aš jiems pasakiau, kad jie patys gali prisijungti prie ETS. Galbūt komisija gal, galėtų man patvirtinti, ar tikrai nebuvo dėl to draudimo balsuota senate JAV. Ačiū dabar žodis Matijas Gautė. Aš e, buvau šešėlinis pranešėjas rengiant šį dosiją. Čia parlamente didžioji balsų dauguma buvo už šį teisės aktą. Dokumentas buvo parengtas taryba ir jis labai ženkliai prisideda prie klimato apsaugos. Iš tiesų, numatoma apčiuopiama priemonė. Mes būsime vertinami pagal tai, ar sugebame laikytis e, savo pozicijų, e, kalbėdami apie e, išlakų priekybos schemas, ar mes pasiduosime sroviai, ar išsilaikysime tvirtai ant kojų. Tartautinė aviacija yra tartautinis verslas. IKEO 20 metų apie tai diskutuoja, bet kol kas nesimta jokių veiksmų. Uh, Europa nusprendė veikti kaip teisės aktų rengėja. Mes priemėme sprendimą ir turėtumėme imtis lobistinių veiksmų, kad tarptautiniu lygiu į KAO būtų imtasi veiksmų. Padarėme viską, ką reikėjo ir e, turėtume užtikrinti, kad kada tik parlamento delegacija kalbėsi su kitomis pasaulio delegacijomis, šis klausimas būtų įtrauktas į darbo atvarkę ir e, viskas būtų išdėsita. Geriausias sprendimas būtų mokesčiai. Mums būtų reikėję e, vienbalsiškumo, emisijų priekyba yra kitas geras sprendimas, tai būtų nediskriminuojanti priemonė, rodytų, kad mes klimato kaitos problemą vertiname rimtai ir esame rimtai pasiryžę su ja kovoti. Teisės aktai reikalingi, komisija vis, mes visapusiškai remiame. Uh, Teisės aktas, kuris buvo priimtas didelę balsų daugumą čia parlamente, e, yra svarbus ir mes jūs paremsime jį apginant. Ponas Krameris. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš trejus metus darėjausi dėl šios direktyvos kartu su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais. Aš padėtį vertinu šiandien šiek tiek kitaip. Tuo metu, prieš trijus metus, daug kas Europos parlamente sakė, kad nereikėtų nuvertinti problemos, kuri galbūt iškils dėl trečiųjų šalių. Nėra prasmės sakyti, kad mes balsavome tuo metu didelę balsų daugumą. Šiaip faktas yra tas, kad e, tarptautinė padėtis šiandien visiškai kitokia pats laikas pripažinti, jog e, trečiosios šalis, kai kurios trečiosios šalis nenori dalyvauti. Ir daug trečiųjų šalių bando tam pasiūlymui priešintis. IKAO rezoliucija, priimta praėjusiais metais, turėjo suteikti realų įspėjimą kad šioje srityje egzistuoja pavojus. Reikia imtis veiksmų, negalima palikti e, reikalų taip, kaip jie e, susiklosti. Neverta mums kelti kažkokius reikalavimus savo, jeigu kitos pasaulio šalis e, situaciją vertina visiškai kitaip. Negalime likti abejingi. Hillary Clinton Europos komisija atsiuntė laišką, kuris buvo ne diplomatinis raštas, bet aiškus įspėjimas. E, tas laiškas net konfliktą diplomatiniuose sluoksniuose galėjo sukelti. Jeigu pažiūrėtumėt į Maskvos deklaracijoje numatytas priemonės, tai aiškiai suprastumėte, kad grėsia politinio konflikto grėsmė. Mums tenka užduotis užtikrinti, kad politinė žala neperauktų į ekonominę žalą. Kaštai nėra geras argumentas. Mes turime kalbėti apie uh, kitų valstybių ekonominį ir aviacinį suverenumą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ponas Krameris toliau kalba. Šis teisės aktas turėtų būti uh, tad, e, aptartas kartu su IKA organizacija. Aš tikrai stebiuosi tuo, ką pasakė mano kolega Krameris, kai kalbame apie e, keleivių duomenės e, ir jų perdavimą Junktinės Amerikos valstybės. Jis nieko kalba apie ES ir JAV santykius ir piliečių duomenės siūlo atiduoti už nieko. O dabar staiga pradam kalbėti apie klimatą, aplinką ir panašiai. Dabargi mes kalbame apie, pilie, apie teršėjas moka principą, kuris yra liberalus ir staiga išgirsime tokių keistų argumentų, apie ką mes kalbame, kas įvyko Maskvoje. Buvo net pateikta deklaracija su aiškiais pareiškimais. Dėl krepšelio nepavyko susitarti tik tai. Kanada nesugebėjo pritarti. Kai buvome Kanadoje, Kanada pasakė už, bet Maskvoje taip nebėra. Taigi, kas dabar vyksta? visi bandomi sutelkti į vieną vietą, kad būtų mestas iššūkis Europos politikos kuriejams. Jie nori žiūrėti, ar mes pradėsim pykti ar ne. Kai kas iš mūsų atrodo pykstame. Iš ponė Foster, Foster transporto komitete kalbėjau, kalbėjau ir aš girdėjau, kad ji tikrai susinervino. EPP, socialdemokratai, uh, nedemonstruoja jokio susinervinimo. Lygiai taip pat ir žalieji. Nežinau, kokia Aldė pozicija. Kokia yra Aldė pozicija? Aš tą norėčiau šiandien išgirsti. Girdėjau poną Kramerį, aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad jis nekalba Aldė frakcijos vardu, nes e, kitaip Aldė principas dėl mokėtojas moka e, virstų tuščia retorika. Galbūt kolegos galės e, pagrysi, kad aš esu neteisus. Ačiū, toliau ponė Foster ir paskui Linda McKevin. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad čia sėdintieji per daug protestuoja. Mes visi laikome skirtingų nuomonių, mes visi žinome, e, kaip parlamentas dirba, bet aš turiu sutikti su ponu Krameriu. Diskusija vyko labai išsami, man kyla bejonių dėl to, kiek laiko buvo skirta tokiai svarbiai diskusijai, tikrai per mažai, nes kalbame apie rimtus padarinius. Ir mes nekalbame apie tai, ar reikėtų turėti emisijų priekybos sistemą ar ne. Europos komisija sako, kad jie šnekasi su IKEA, bet e, gaila, kad prieš keletą metų tai nevyko, kai buvo aiškus įspėjimo ženklai, negalima vesti mokesčių trečiosiam šalims. Ekstrateritorialumo klausimas iškilo, tada viskas žlugo, niekas mūsų negirdė, o dabar pratekome į labai sudėtingas sąlygas. Šiuo metu mes e, turime problemų su užsakymais gamintojams Europoje. Tiekimo grandinė, gamybos grandinė Europoje e, trinka. 8 milijardams užsakymų iškilo grėsmė. Ir viskas yra susijęs su tuo, kad prieš trejus metus mes nesiklausome trečiųjų šalių dėl to, koks būtų geriausias kelias į priekį. Ir dabar susidarė tokios aplinkybės, kad kalbėdami apie priekybos karus, e, parlamente susidurime su kontroversijomis. Tik Europos komisija, tik ši institucija gali rusus, amerikiečius, indus ir kinus e, e, pasodinti vieną pusę. Tokių dalykų niekad pasaulio istorijoje nesame matę. Apie rimtus reikalus čia kalbame. Aš e, nesu viena iš tų, kuri tik sakys, aš sutinku ar nesutinku, bet reikėjo tarptautinio susitarimo arba bent reikėjo pasiekti pozicijos, dėl kurio, poziciją, dėl kurios būtų susitarta tarptautiniu mastu. Uh, Ir dabar, gerbiamas pirmininkė, mes sakome, kad nuo sausio pirmos dienos mes turime tenkinti, visos Europos bendrovės turi tenkinti tam tikrus reikalavimus, o trečiosios šalis jų netenkina. Taigi mes turime konkurencinį trūkumą. Ir tai yra turbūt vienas iš didžiausių betvarkių, kokiu mes esame kada matę. Pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją, nes buvo skirta tik pusantros minutės. Well, I just want to give the Commission a message from, from Ačiū pirmininkė. Aš, kaip ir Matijas Grotė, mūsų frakcija tvirtai remiame komisiją šiuo klausimu, mes turime teisės aktus, žinome, na, Džekit, vyko daugybė diskusijų su įvairiomis šalimis prieš parengėt atitinkamus teisės aktus. Na, IKEA pasakė, jog galiausiai jie kažką darys, tai jau yra pergalė Europos Sąjungai. Argi, jeigu mes nebūtume žengę šį žingsnį, jie būtų iš vis nieko nedarę. Uh, Na, jeigu jie nevykdys tų priemonių, taip mes galime vėl panalizuoti šį klausimą. Dabar jau turime įstatymą. Tai nėra pasiūlymas e, iš kažko. Įskaitant ir tarybą, ministrai tam pritarė. Ir Junktinė karalystė taip pat rėmė komisiją ir šį teisės aktą. Taigi tam pritarė taryba, parlamentas, nėra pasiūlymo atšaukti šį teisės aktą, taigi mes ir toliau jį įgyvendinsime. McEvan, jetzt vor Chris Davis und danach Joe Lyon. Thank you, Chairman. Ačiū Krisas Deivis, paskui Džiaulaninas. Ačiū pirmininkė. Jeigu valstybės narės norės apmokestinti aviaciją, jos laisvai galės tą daryti ir kaip jau pasakė Liza, jos tikrai e, uždirba daug daugiau negu kad sumokės e, mokėdamos į tą sistemą. Taigi, toks teisės aktas buvo išbandytas net ir teisme, mes turime teisę taikyti šią sistemą, visi apie tai žino. Uh, dabar susidurime su tokia padėtimi, kuomet žmonės visame pasaulyje ir tarptautinės avialinijos sako, jog mums tai nepatinka, mums meta iššūkį. E, Eikut, mano frakcija taip pat. Ir iš tikrųjų aš net nežinau, kokia yra mano frakcijos e, pozicija, nežinau, kur yra tiesa. Ir girdėjau daugybę kartų iš mūsų frakcijos vadovo Guy Verhofstato, tai, kad Na, jeigu mes primsime sprendimą, o likęs pasaulis sakys, mums tai nepatinka ir mes nesame pasirengę tam pritarti, tuomet e, Verhofštatas bus ES pusėje ir pasakys, jog mes turime teisę pasakyti, jog tai yra taikoma mūsų teritorijoje e, li, e, skraidantiems lėktuvams į mūsų oro uostuose. Tai veikia, tai yra visiškai paprasta. Mes tikime šią sistemą, norime Europos komisijai pasiūsti aiškiai žinę, kad mes remiame jos pastangas, taip mes norime tarptautinio susitarimo, norime, kad ikėja. IKEA eitų tą linkme, kuri mums būtų primtina, tačiau mes čia nesitraukime atgal. Ačiū. Pirmininkas, ačiū Krisai Deivisai, Džiau Lainanas, paskur Gebrandė. Maskvoje vykęs posėdis yra, parodo tiksliau, ES silpnybės. Tai yra mums išbandymas surinktas lobistų, kurie puikiai išmano klimato paketo privalumus ir trūkumus. Mes neturėtume nusileisti. Keista dabar, kad kolegė Kramer sako, kad ETS kliudo kitų šalių uh, suverenumui oro erdvėje. Ne, aš nemanau, kad taip yra. Juk ir dabar egzistuoja oro uosto mokesčiai, tai dabar neįsivaizduoju, kaip ETS sistema gali kliudyti oro erdvės e, srities valstybių suverenumui. Na, štai e, Maskvoje buvo kalbėta apie skrydžius virš Sibiro tam, kad patektų pažvelgtume į JAV, e, taip, tai jau būtų tam tikra kliūtis, bet e, vis tiek nedėrėtų mums nusileisti. Aš e, esu įsitikinęs, kad Europos Sąjunga tikrai čia nepralaimi, nepralaimi niekaip, mes kaip tik sėkmės tik tai galime pasiekti tokiais sprendimais. Pabandykime galbūt prisidėti prie tokios e, sistemos e, nustatymo. Nereikėtų mums nusileisti, reikėtų elgtis šaltakraujiškai ir kiti savo laiku prisijungs. Pirmininkas, ačiū. Na, dabar žodis Gerbrandi, po tos Artorasi. Ačiū, pirmininkė. Na, kalbant apie klimato politikos formavimą, mes neturime e, vieno, vieno, vienos erdvės sprendimui priimti, o šioje srityje, kalbėdami apie aviaciją, mes tai turime. Aš tikrai pritariu tarptautinės IKEA korporacijos sprendimui, tačiau mes tai pasiekėme tik po 20 metų nesėkmingų bandymų, tik pasinaudoja ETS kaip spaudimo priemonė. Aš visiškai sutinku su anksčiau sakysiu, kad Maskvos grupėje buvo pastebėti tam tikri uh, tam tikros timpliosios pusės. Tačiau net ir Baltarusija jau dabar tapo koalicijos darė, narė. Ji yra viena iš izoliuočiausių pasaulio darių. Taigi geroji Europos strategija yra ta, kad laikydamasi ETS sistemos, Europa galiausiai pamatė tam tikrų pokyčių Ikėjoje ir buvo priimtas tarptautinis susitarimas. Taigi dabar mes neturėtume asitraukti, turime judėti pirmyn ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad dėl to IKAO priims tokį sprendimą, kuriam visi pritars ir galiausiai išeisime tik laimėtojais. Pirmininkas, ačiū. Ahasi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Krisai Dėkoju, Gerbrandy. Aš tvirtai pritariu komisijai. Visiems turėtų būti aišku, kad įstatymas yra įstatymas. Jis buvo galutinai patvirtintas 2008 m. Liepos mėnesį, komisijos pasiūlymas buvo pateiktas 2006 metais ir tai niekam nebuvo kažkoks surprizas. 1997 metais Kijote į KAO buvo suteikti įgaliojimai kažką daryti tarptautiniu mastu Tačiau per tą laiką jie nieko nepadarė. Jie traktavo padėtį lyg ir tokiu būdu, kad jie galėjo elgtis nevaržomai, taip kaip nori. Dabar pradedama suvokti, kad taip būti negali visuomet. Įstatymas yra įstatymas ir mes turime teisę reglamentuoti veiksmus mūsų teritorijoje. Tai yra visiškai aišku. Rednerliste der Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte jetzt noch der Kommission das Wort geben. Ačiū. Atrodo, kad kalbėtojų sąrašas jau prie, prie pabaigos. Dabar komisijos klimato generalinio direktorato atstovui suteiksime žodį. Mums liko tik tai penkios minutės, taigi paprašysiu sutilpti jas, nes mes turime dar vieną klausimą darbo atvarkėje. Labai ačiū, ponia pirmininkė, pabandysiu kalbėti glaustai ir aptarti pagrindinius klausimus, kurie buvo iškelti šioje diskusijoje. Visų pirma, aš labai norėčiau padėkoti gerbėjams šio komiteto nariams už tai, kad jie nuolat remia teisės aktą susijusi su klimato kaita. Kalbame apie ES patikimumą, kaip sakė keletas parlamento narių šiandienos diskusijoje. Klimato kaita yra viena iš pagrindinių ES vykdomų politikos sričių. Ji numatyta mūsų e, artimiausiai ateičiai ir tolimesniai perspektyvai. Turime įstatymą, kurį paremė šis parlamentas ir taryba. Jame yra pakankamai tvirtų argumentų, kad būtų pradėta konstruktyvi tarptautinė diskusija tarptautinės Vilnės aviacijos organizacijoje. Kuriam laikui aš norėčiau apsistoti ties klausimais pateiktais per šią diskusiją dėl Maskvos susitikimo. Keletas jūsų apie tai kalbėjote ir sakėte, kad šis susitikimas sutelkė valstybės nares priklausančias tarptautiniai civilinės, civilinės aviacijos organizacijai ir jos susitarė į KAO rėmuose bendradarbiauti. Be to buvo parengtas priemonių krepšelis, kuris galėtų būti e, apsvarstytas. Tačiau jei pažvelgtumėte į šio susitikimo e, pareiškimų pirminius projektus, tai pamatytumėt, kad susitikimo rezultatas buvo e, mažiau solidarus, e, ypač kai kalba apie veiksmus, sprendimus dėl veiksmų. Europos komisijai svarbu dabar e, tai, kad tos šalis e, ragina pradėti dirbti į kau rėmose. Mes e, e, norime, kad būtų išlankytas tam tikras lankstumas dėl atskrendančių, atvykstančių skrydžių. Mes niekam pasaulyje nenorime sakyti, kad mes nekreipsime dėmesio jų veiksmus. Mes esame labai geranoriškai nusteikę kitų veiksmų atžvilgių ir savo įstatymą taikome lankščiai, atsižvelgdami į kitų valstybių veiksmus, siekiant sumažinti aviacijos išlakas. Šis teisės aktas turėjo rimtą katalizatoriaus vaidmenį pasaulyje. Žinau, kad kai kas jūsų e, šiame etape su manimi nesutiksite, tačiau Europos komisija labai aktyviai dalyvavo IKAO procese ir manome, kad e, diskusija turėtų vykti būtent IKAO rėmose. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes e, ilgą laiką laukiame pasaulinių veiksmų. 15 metų laukiame to momento, kai Europa pradėjo veikti e, toje jungtinių tautų organizacijoje pasiūlytų e, pavyzdžių. Bet e, mes ir toliau puoselėjame daug lūkesčių ir ES mano, kad teisingiausias būdas klimato kaitos problemas spręsti yra pasitelkiant pasaulinės pastangas. Baigdama, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad e, norėčiau atsakyti į klausimą, kurį išsakėte keletas jūsų. Kiek ši priemonė kainuoja? Mes nemanome, kad šioje diskusijoje kalbame apie ekonominius kaštus. Jei pažvelgtumėt į dabar jau avialinijų e, nurodomas išlaidas, tai pamatytumėt, kad e, jos neprisideda smarkiai prie bilietų kainų didėjimo. Mokslininkai paskaičiavo e, viską ir jie jums galėtų pasakyti, kad e, tolimo skrydžio iš Europos bilietas padė, brangtų nedaugiau kaip dviem eurais. Taigi ne kaštai yra esmė. Viskas yra susijęs su mūsų politika ir įvaizdžių reputacija. ES visuomet buvo patikima e, daugia šalių formų partnerė. Todėl mes e, ir čia dedame labai daug pastangų ir todėl labai džiaugiamės, kad jūs mus remiate. Mes manome, kad mums būtent čia reikia bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais. Ačiū. Vielen Dank, Frau Towaska-Plenski, für die Ausführungen. Ačiū. Dėkojame komisijos atstoviai už uh, paaiškinimą ir už tokį aistringą pozicijos gynimą. Galiu tik tai pasakyti, kad e, mūsų komiteto dauguma dės visas pastangas tam, kad atlaikytume šį išbandymą. Mes tikrai e, asmeniškai už tai kovosime. Na, o dabar perikime prie kito darbo tvarkės punkto, 19 punkto klinikiniai tyrimai mažas pajamas gaunančiose šalyse. Na ir čia žodis kolegai Peter Leasing. Iš karto jam ir suteiksiu žodį, nes neturime daug laiko. Per pastaruosius keletą mėnesių į mane kreipėsi keletą kartų netgi ekspertai. Ir štai pastarai kartą Strasbūrė labai įdomias diskusijas apturėjome šio klausimu. Vienas profesorius iš Indijos mums parodė, kaip Indijoje ar kitose mažas pajamas gaunančiose šalise yra atliekami klinikiniai tyrimai. Na ir čia labai gaila, bet tenka pripažinti, jog kai kurie vaistai esantys Europos rinkoje buvo dalinai išbandyti trečiosiose šalise. Ir dažnai nesilaikoma ten e, nustatytų standartų, nepaisant to, kad tai yra receptiniai vaistai. Ir kartais nesilaikant saugumo reikalavimo susidurima netgi ir su mirtinomis aukomis ir kai nesilaikoma standartų, vaistų saugumas nebėra užtikrinamas. Po neformalių diskusijų Strasbūrė supratome, kokia rimta yra situacija, tačiau mums dabar reikalinga, reikalinga politinė parama. Teisės aktai nebūtų keičiami, ne, jau dabar turime teisės aktų e, dėl leidimų tiesiog turime reikalauti, kad e, tiek Europoje, tiek kitose šalise turi būti remiamasi tais pačiais standartais. Norėčiau dabar paklausti ir paprašyti Europos vaistų agentūros ir komisijos e, mums pristatyti, kas jau yra padaryta ir ką dar galima būtų padaryti. Uh, Mes e, nesame visiškai patenkinti šią situaciją, nes iš ataskaitų matome, kad reikia veikti daugiau ir aktyviau šioje srityje. Pirmininkas, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dabar e, mūsų posėdį filmuos Vokietijos viena televizija ir tie, kurie nenori būti nufilmuoti, gali išeiti iš salės. Na dabar žodį suteiksiu komisijos atstovams penkioms minutėms nekalbėkime ilgai, jeigu norime, kad visi norintys užduoti klausimus spėtų tai padaryti. Tikiuosi, kad techninės problemos jau yra išspręstos, nes komisija šiandien atstovauja. Ponas Soro, prašom, ponė Soro. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju ponui Leizė už jo kvietimą ir už tai, kad buvo pridėtas šis punktas į mūsų darbo tvarkę. Esu pirmą kartą šiame komitete, e, tikiuosi, man pavyks tikrai gerai pasirodyti prieš kameras. Na, kalbant apie klininius tyrimus, e, tai yra vaistų taikymas žmonėms neįprastos medicininės praktikos metu. Tokie vaistai gali būti autorizuoti arba nebūtinai. Ir nebūtinai klinikiniai tyrimai iš esmės e, kelia didesnę riziką. Jie gali atnešti naudos visuomeniai, ekologiniams sistemams ir taip pat pacientui, kuris dalyvauja klinikiniuose tyrimuose. Iš tikrųjų, toks subjektas, pacientas, pats nori dalyvauti klinikiniuose tyrimuose. Kokiagi dabar yra padėtis? Iš pradžių reikėtų pasakyti, kad Europos Sąjungoje situacija kelia nerimą. Pasaisiais metais buvo apie 15 procentų klinikinių tyrimų, kurie buvo pritaikyti Europos Sąjungoje ir 2011 metų iš ankstiniai duomenys rodo, kad e, tokių klinikinių tyrimų mažėjimas tęsiasi. 2001 metais e, klinikinių tyrimų direktyva tikriausiai buvo vienas iš labiausiai kritikuotų ES teisės aktų sveikatos priežiūros sistemoje. Uh, Dažnai jis buvo cituojamas kaip viena iš priežasčių, dėl ko vyko toks aplinkinių tyrimų mažėjimas. Ir mūsų nuomonė, tai nėra vienintelis veiksnys nulemintis mažėjimą, tačiau tyrimai rodo, jog vienas iš veiksnių. Taigi 2012 metais reikės teikti pasiūlymą dėl šios teisės akto atnaujinimo. Šiandien tai nėra mūsų pokalbio tema, todėl praleisiu detalės, rodančias tai, kad mes ketiname nuveikti ir labiau susikoncentruosiu mūsų šiandienos temą. Taigi, matėme, kad klinikinių tyrimų Europoje mažėja, jų patrauklumas mažėja, manome, jog svarbu, kad jie išliktų patrauklus. Ir tai tapo pasauliniu verslu pasaulinėje rinkoje. ES tapo gana nedidelė dėmelė dideliame žemėlapyje. Prieš save matote kur labiausiai yra atliekami svarbiausiai pagrindiniai tyrimai e, centralizuotų procedūrų būdu, taip pat ir trečiosiuose šalyse. Tačiau, kalbant apskritai, paveikslas yra toks. Trečdalis šių klinikinių tyrimų vyksta Europoje, trečdalis Šiaurės Amerikoje ir trečdalis likusioje pasaulio dalyje. Daugiausiai besivystančiose, besivystančiose ekonomikos šalyse, ne Afrikoje. Na, Tai nėra laukiniai vakarai, bent jau kalbant iš reguliuojamojo požiūrio taško, yra tam tikri principai, kurie yra taikomi. Mes manome, kad klinikinių tyrimų globalizacija iš esmės nėra neigiamas dalykas. Yra daugybė tarptautinių būdų pripažįstamų gairių, kurios siekia užtikrinti etikos klausimus, saugumo klausimus, ypač kalbant apie Helsinkio deklaraciją. Ir Taip pat buvo nuveiktas darbas ir kitose organizacijose, tokiuose kaip Jungtinės tautos ir Europos taryba. Yra du nauji teisės aktai susijęs su klinikiniais tyrimais. Vienas, kaip jau sakėme, yra klinikinių tyrimų direktyva, kuri rodo, kaip klinikiniai tyrimai turi būti vykdomi. Kitas yra e, vaistų e, etikos kodeksas, e, kuris rodo, kokius vaistus reikėtų pateikti klinikos pat, rinkos pat, autorizavimui. Uh, Taip pat e, yra tam tikras susirūpinimas dėl klinikinių tyrimų atlikimo trečiosiuose šalyse ir komisija rimtai atsižvelgia į šiuos e, susirūpinimą keliančius dalykus. Mes įsiekime užtikrinti, kad e, atkreipti dėmesį yra į tai, kad kai kuriuose valstybėse yra tam tikrų ribų, kalbant apie kompetenciją ir teisės aktų taikymą. Bendrijos vaistų kodas teigia, jog Klinikinių tyrimų atlikimas ES turi atitikti klinikinių tyrimų direktyvą, o tokių tyrimų vykdymas už ES ribų turi atitikti ekvivalentiškus standartus. Taigi, principai ir standartai egzistuoja, mes nemanome, kad galime e, padidinti jų taikymą e, pakeisdami teisės aktus, tačiau mes turime pritaikyti tokios direktyvos įgyvendinimą. Ji neturėtų tapti ribojančių teisės aktų. Mes norime pasiekti geresnį pasaulinį teisės aktų suderinimą, geresnį gebėjimų didinimą. Ir įgyvendinimas yra susijęs su, įgy, su esamais ištekliais, o ne su naujais teisės aktais, su skaidrumu. Taigi, trumpai, baigdamas dar 20 sekundžių, galiu pasakyti, kad globalizacija klinikinių tyrimų srityje yra realybė, nebūtinai yra neigiama, tai nėra susijęs su taisyklių tai keitimu, tai yra susijęs su įgyvendinimu, įgyvendinimu, įgyvendinimu. Labai ačiū. Ačiū ponui Soro. Na dabar, ko gero, galime suteikti žodį Europos vaistų agentūros atstovui ponui Fergusonui. Prašom jums žodis. Kalbėkite trumpai, penkias minutės turite, nes dar norime ir kolegų klausimų išklausyti. Labai ačiū, daktarė Lyza, už tai, kad suteikėt man žodį šiandienos renginyje ir iškėlėte šią temą. Europos vaistų agentūra e, nuolat seka e, klientų, kurie patenka į pagrindinius bandymus kilmę. E, turiu galvoje bandymus, kurie yra naudojami rinkai. E, kaip buvo pasakyta, mes turime didelę dalį iš Europos, panašiai iš Šiaurės Amerikos, o visi kiti yra iš kitų pasaulio dalių maždaug vienodomis dalimis e, maždaug 3 ketvirtadaliai milijono pacientų yra naudojami, 57 E, septynios yra klinikinių bandymų vietos 90 valstybių. 57 tūkstančiai, atsiprašau, klinikinių vietų 90 valstybių. Ir maždaug 400 e, naujų e, rinkai pritaikomų testų yra atliekama. Atlieka daug inspekcijų pačios valstybės narės ir mūsų organizacija. Uh, Ir labai svarbu, kad mes Europoje išlaikytumėm savo e, e, būstinę. Štai čia matote gairę, kur būt, kurią turbūt yra nelengva perskaityti, bet čia matote daug bandomųjų e, tyrimų Europos Sąjungo, už Europos Sąjungos ribų. E, jums išdanusiuose dokumentuose galite pasižiūrėti ir koks procentas e, kokiame regione bandymų yra atliekamas. Ir, e, Tolesnėje e, skaidrėje galite pamatyti, kad po Amerikos, Kanados, Rusijos, Brazilijos ir kitų yra ir kitų valstybių, kurios, iš kurių paprastai ir tikimės tokių bandymų. Reikia pasakyti, kad e, bandymų duomenys jau yra surinkti ir šiemet Indijoje ir Kinijoje bus bandymų atlikta kur kas daugiau negu nurodyta šioje schemoje. Štai čia rodoma, kiek, tyrimų, kiek tikrinimų, inspekcijų uh, E, atliekama skaičiai nuo 2000 iki 2010 metų. E, taip pat matome, kaip inspekcijos e, vykdomos ne tik JAV ar Europoje, bet ir kitose šalise. Ypač 2007 metais buvo pakeista tikrinimo politika ir ji buvo išplėsta į visas pasaulio regionus. Štai čia skaidrė apie valstybės, kur tos inspekcijos buvo organizuotos. Tam, kad galėtume daugiau panaudoti uh, Europos teisų aktų reikalavimus, nustatydami standartus toms valstybės, mes parengėme klinikinių bandymų apmąstymų dokumentą, kuris buvo išplatintas, e, buvo tariamas su visuomenė tarptautiniu mastu, dalyvaujant reglamentuotojams, finansuotojams, taip pat pacientams, sveikatos paslaugų tiekėjams. Pačia dokumente, me, dokumente yra kalbama apie keturias rytis - tarptautinis bendradarbiavimas, praktinis etikos standartų taikymas, kaip e, praktinėme kontekste tuos standartus galima interpretuoti interpretuoti, žingsniai, kokiu reikia imtis prieš pradedant bandymus ir tam tikri patarimai, gairės, kaip pagerinti tuos tyrimus vietoj to, kad juos kritikuotume po to. Be to, imamės tam tikrų žingsnių, kad patikrintume, jog tie standartai yra taikomi. Mūsų komitetas valstybių narių komitetai, pacientų organizacijų, vartotojų organizacijų atstovai dalyvauja tame, dabar ir mūsų valdybos nariai jau ten įsijungia. Pagrindiniai pastebėjimai būtų tokie E, šiame dokumente. Nereikia naujų teisinių reikalavimų. Tai yra aišku žingsnis, kad etikos standartus remia e, rinkos autorizavimo institucijos. Stengiamasi pagerinti e, aktyvumo iniciatyvius žingsnius, stengiantis padėti ypač besivystančiom šalims. Stengiamės sustiprinti rūšiavimą testų kategorizavimą, kad uh, žinotume konkrečius jų poreikius, bet to ekspertai suteikia konsultacijas sudėtingomis aplinkybės, nes išvadas neretai padaryti nėra lengva ir Europos poveikio vertinimo ataskaitoje reikalaujama aiškesnės ir nuseklės informacijos pagal šį dokumentą. Uh, E, stengiantis atsižvelgti į e, tam tikrų e, pasaulio dalių gyventojų jautrę padėtį. Laiko lieko nedaug, bet čia jūsų informaciją įtraukiau, įtraukiau dar šiek tiek faktų apie šį dokumentą. Kalbame apie tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą. Yra daug dvišalių susitarimų tarp Europos komisijos, pavyzdžiui, su Kinija, Indija, Rusija, Tarptautinė sveikatos organizacija ir kitomis institucijomis bei valstybėmis ir man pasauliniu mastu. Uh, Inspektorius mes mokome e, darbui su visai le valstybių ir toliau tą tęsime, o toliau stengsimės dabar paskelbti baigiamąjį dokumentą ir peržiūrėti uh, vertinimo ataskaitas, surinkant daugiau informacijos, sutelkant dėmesį į sudėtingiausius testus, e, rinkos autorizavimo dosijai ir sukurti geresnį tarptautinio bendradarbiavimo tikslą. Taigi mes galime pasikliauti uh, visų valstybių e, sudarytomis sąlygomis pacientams apsaugoti. Ačiū. Tokia buvo įžanga tarptautiniai sveikatos agentų, vaisto agentūrai. E, Ana Rosbach, o paskui Peteris Lyze. Ačiū, kad atėjot. Ir e, E, aptarėte su mumis šį svarbų klausimą. Aš turiu keletą klausimų. Kokiu konkrečiu žingsniu bus imamasi, užtikrinant, kad e, nebus pažeidžiamos etnikos gairės ateityje? Mes norėtume sužinoti, kokiu problemu iškildavo iki šiol. Nesakoma, kad nereikia naujų teisės aktų, jūs ką pats ką tik tą pasakėte. Kaip galėtume panaudoti dabartinę teisės bazę ar yra buvę anksčiau problemų ir kas nuo to labiausiai nukenčia. Norėčiau sužinoti, ar Europos vaisto agentūra turi apžvalgą, kokios bendrovės ir kokie asmenys tuos e, bandymus užsakinėja. Ar yra labai daug bendrovių, ar e, tik tai keletas. Aš žinau, kad didelė dalis tų bendrovių yra įsteigtos Europoje. Ar e, jos dažniausiai visus bandymus užsakinėja. Uh, Ir toliausiai norėčiau sužinoti, ar yra taikomas sankcijos toms e, bendrovėms, kurios e, netenkina e, reikalavimų keliamų klikinėjams bandymams. Yeah, Ačiū. Taip, per pastrasis dešimt minučių mes tikrai girdėjome labai daug informacijos, nelengva ją visą suvirškinti. Tačiau, na, neapsimeskime, kad Tikrai yra rimtų įtarimų apie tai, kaip yra vykdomi klinikiniai tyrimai, e, žinome apie pranešimus iš Indijos. Taigi, kas vyksta tokiais atvejais? Jeigu yra pareiškimi rimti įtarimai, e, dalyvaujančios kompanijos prašo iš Europos vaisto agentūros, e, kad jį patvirtintų tam tikrų vaistų įvedimą į rinką. Kaip jūs elgiatės tokiame vaisto autorizavimo procese? Taip pat norėčiau paklausti apie klinikinių tyrimų duomenų bazę. E, ji jau buvo įsteigta ir ji rodo, kas vyksta. Tačiau Tačiau ar ji rodo vien, vien tik tai ES vykdomus klinikinius tyrimus, ar taip pat ir už ES ribų vykdomus tyrimus? Ar matome, pavyzdžiui, atskirus pediatrinius tyrimus? Pavyzdžiui, JAV duomenų bazė taip pat rodo ir tokių klinikinių tyrimų rezultatus. Jūs sakote, kad nereikia keisti teisės aktų reglamentuojančių klinikinius tyrimus, tačiau suprantu, kad šiuo metu mums kaip tik reikia tokio skaidrumo, kurį matome JAV. Taigi, galbūt mes tai turėtume panalizuoti, peržiūrėdami klinikinių tyrimų direktyvą. Pirmininkas, ačiū. Peter Leiser, prašau trumpai. Dėkui žodį. Aš kiek supratau, ES nereikalingi griežtesni teisės aktai, reikia tiesiog už ES ribų e, griežčiau e, veikti tais atvejais, kai naudojami vaistai, kuriem patvirtinimai išduoti yra, leidimai išduoti yra Europoje. Aš žinau, kad ta ekvivalentiškumo taisyklė buvo pažeista. Kaip ir Linda McEwen, aš norėčiau sužinoti, ką komisija mano apie The Independent e, leidinio išvadas. Aš žinau, kad ponas Svyni dalyvavo Strasbūro susitikime, kai e, pranešimą Indijos atstovas padarė. Ir taip pat ponas Soro taip pat dalyvavo posėdėje. Kaip ten viskas buvo Indijoje? Kiek žinau, kažkokie tai buvo sus... pacientai mirė, ar kompensacijos nebuvo išmokėtas, ar kaip ten buvo, kas nutiko. Pirmininkas suteiksiu žodį ponui Soro, o po to žodis ponui Svyniai. Ačiū labai trumpai. Aš ne visiškai sakiau, kad nereikia naujų teisės aktų. Tai būtų prieštaraujantis dalykas. Na, mes peržiūrėsime klinikinių tyrimų direktyvą. Aš sakiau, kad reikėtų sugriežtinti klinikinių tyrimų vykdymo sąlygas, tačiau tai nėra sprendimas bent jau Europoje. Ir tai galbūt padarytų poveikį tiems principams, kuriuos mes taikome klinikinių tyrimų vykdymui už ES ribų. Tačiau tai nėra būdas spręsti problemai. Būdas išspręsti šią problemą yra padaryti, kad klinikiniai tyrimai taptų skaidresni. Reikėtų žinoti, kokie klinikiniai tyrimai yra vykdomi, kaip jie vykdomi ir kur jie vykdomi. Kalbant apie prašymus autorizuoti vaistus, kurie yra tiekiami į rinką įvykdžius klinikinius tyrimus už ES ribų. Tai yra tai, ką aš sakiau. Sankcijos, na, manau, kad paliksiu žodį Fergufiui Sviniui šią temą. Na, yra aišku, kad jeigu yra pateikiamas prašymas autorizuoti, tačiau vaistas netitinka ekvivalentiškumo standartų, tuomet jis nebus priimtinas. Uh, Taip pat galima visuomet kreiptis ir į Europos komisiją. Ačiū. Ačiū, ponia Soro. Dabar Europos vaistų agentūros vardu ponas Svinė. Ačiū už užduotus klausimus. Manau, jog pirmiausia grįšiu prie teisinės sąrangos klausimo. Europos vaistų agentūra turi e, savo sistemą pagal esamą teisinę struktūrą, tačiau prireiks šiek tiek laiko pakeisti teisės aktus. Galbūt yra tam tikrų sričių, susijusių su, pavyzdžiui, skaidrumu. Manau, jog čia pagrindinis klausimas yra susijęs su, su ištekliais. Mes priklausome nuo tam tikrų e, patikrinimų, inspekcijų, e, turimų išteklių ir turime užtikrinti, kad standartai atitinka esamus Europoje standartus kad jie būtų pritaikomi ir už ES ribų. Tačiau, kaip jau sakiau, toks iššūkis tikrai yra didžiulis, būtų neįmanoma aplankyti visų vietų, kur yra vykdomi klinikiniai tyrimai. Mes tikriname tik nedidelį procentą ir kiek tik galime dirbame su teisės aktų prižiūrėtojais tose šalyse, kur yra vykdomi tyrimai, siekdami gerinti jų pačių inspekcijų sistemų veiksmingumą. Taip pat siekime gerinti ir jų etikos peržiūros sistemas. Kalbant apie tokiuose kilinginiuose tyrimuose dalyvaujančias e, bendrovės, na, bet kokia organizacija vykdanti klinikinį tyrimą yra atsakinga už atitinkamą klinikinių tyrimų standartų taikymą. Kaip jau sakėme, tyrimų e, vykdymas e, ne ES šalyse ir Šiaurės Amerikoje uh, vysto, plėtoja tam tikrus produktus, tam tikrus vaistus, kurie vėliau bus siekiami įvesti į rinką pasaulinėje rinkoje. Ir jiems būtina įtraukti į tyrimus tiek pacientų, kiek jiems reikia. Tyrimai už ES ribų nepatenka į ES valstybių narių tiesioginės priežiūros srityje ar ES e, institucijų tiesioginės priežiūros srityje. Tokių vaistų autorizavimas e, e, autorizavimo yra taikoma didžiulė sistema, ją reikia naudotis, tačiau tiek Europoje, tiek ne Europoje esančios valstybės remiasi mūsų versinimu, teikiant produktus į rinką. Manau, jog skaitinimas yra labai galingas instrumentas ir mes tikrai siekiame gerinti informacijos teikimą mūsų europinėje versinimo sistemoje. Mes siekiame atskleisti, iš kokių šalių dalyvauja pacientai ir būtina apsaugoti tokių pacientų pažeidžiamumą ir suteikti tokiems pacientams tinkamą apsaugą tokiuose tyrimuose. Taip pat e, nebūtinai reikėtų uždrausti naudotis tokiam, to, tokiais vaistais. Nebūtinai tai turėtų būti vienintelė priemonė. Nebūtinai reikėtų uždrausti tam tikroms bendrovėms pateikti tokius vaistus į rinką. Tačiau iš savo patirties matome, kad nesilaikimas nėra geografinis reikalas. Dažnai, e, jeigu tam tikrai bendroviai nepasiseka, tuomet nesvarbu, ar jį būtų Europoje, ar Šiaurės Amerikoje, ar kitoje šalyje, matome, kad tyrimai vykdomi besivystančiose šalyse, vykdomi taip pat ir su e, atitinkamomis apsaugos priemonėmis, taip pat kaip ir Europoje. Ir matome, kad klinikinių tyrimų e, vykdymo standartai per pastarosius 3-4 metus e, auga. Tačiau turime būti labai atsargus. Labai svarbu įgyvendinti praktinius veiksmus, kurie buvo numatyti ir išlikti budriems, kadangi Galbūt nematėme rimtų pažeidimų vykdant klinikinius tyrimus e, tose vietose, kur lankėmės, atlikome inspekcijas, tačiau atvyksta daugybė naujų žaidėjų. Reguliacinės sistemos yra gana trapios, jaunos, naujos, taigi gali būti, kad e, ateityje susidursime su rimtais sunkumais vykdant klinikinius tyrimus. Uh, Daugeliu atveju matėme, kad klinikinius tyrimus vykdė bendrovės, siekiančios pateikti vaistus į rinką. Dažnai e, visgi yra tokių, kurie vykdo klinikinius tyrimus, tačiau patys neteikia vaistų į rinką. E, taigi reikalingos taip pat ir nepriklausomos ataskaitos. Taigi mes tikrai turime išlikti labai budrus, turime turėti išteklių tiek inspekcijų veidimui, tiek ir gebėjimų stiprinimui. Kalbant apie duomenų bazės, turime Europos e, teisės struktūrą. Taip pat e, turime turėti tokią duomenų bazę, kuri turėtų laikytis ir tam tikro pediatrinių klinikinių tyrimų numatyto plano. E, tačiau čia yra įtraukti tiek suaugusiųjų klinikiniai tyrimai, tiek ir kitokie tyrimai. E, mes skelbėme duomenis apie pirmojo etapo klinikinius tyrimus, kuriuose dalyvauja vien tik tai suaugę pacientai. Ir taip pat e, viešai yra prieinama informacija apie tokių vykdytų tyrimų rezultatus. Ačiū. Ačiū ponui Soro iš komisijos bei ponui Svinį iš Europos vaisto agentūros. Tikrai labai naudinga visa ši informacija buvo. Aš atsiprašau iš karto, kad tiek mažai laiko mums liko tokį svarbų klausimą šiandien aptarti. Bet nepaisant to, aš manau, kad mes tikrai priemėme domėn visą tai, ką jūs sakėte. Ir norėčiau Jums e, palinkėti sėkmės ateityje dirbant tą pačią linkmę. Na, o kolegoms norėčiau skanaus, gero apetito palinkėti. Ir e, toliau posėdį tęsime 15 valandą, kalbėsime apie pas, pagrindų, apie atsiprašau, transeuropinių telekomunikacijų tinklus. Ačiū ir gerų pietų. Šiandien,